Nous allons commencer notre réunion et je vous prie de vous asseoir. Kągi pradėkime posėdį, kviečiu visus susėsti. Nous allons commencer notre réunion. Taigi pradėsime posėdį. Dar kartą kviečiu visus susėsti. Pone komisijos nary, mėly kolegos, ponios ir ponai. Leiskite man pirmiausia jums, jūs pasveikinti atvykus į vystimosi komiteto posėdį Europos parlamente. Tai yra tarp parlamentinis posėdis, kuriame dalyvauja nacionalinių parlamentų atstovai, kur kalbėsime apie politikos nuoseklumą vystimosi labui ir donorų kor, veiksmų koordinavimą E, kaip galėtume pasiekti šių tikslų, bendradarbiaudami su nacionaliniais parlamentais. Aš esu Eva Žoly, e, pirmininkauju vystimosi komitetui Europos parlamente ir man šiandien tenka garbė pasveikinti atvykusius nacionalinių parlamentų narius ir jų delegacijas. Europos parlamento komitet, komitetas ir nacionaliniai nacionalinių parlamentų e, atitinkamų komitetų atstovų bendradarbiavimas yra labai svarbus, atsižvelgiant į dabartinę krizę. Kai geriau vieni kitus pažinsime, galėsime numatyti nuoseklesnį e, požiūrį mūsų institucijose siekiant bendrų veiksmų, kurie yra būtini, kad galėtumėme daugiau ir geriau nuveikti su mažesniais ištekliais. Taigi dėl tos priežasties, mano manimu, mūsų susitikimo tema šiandien yra labai naudinga ir įdomi visiems ir aš tikiuosi, kad mūsų diskusijos šiandieną prisidės prie to, kad mes geriau galėtumėme išnaudoti bendrų veiksmų potencialą ir labiau bendratarbiauti tarpusavyje ir kiek įmanome labiau derinti veiksmus ir tą politiką, kuri vykdoma nacionaliniu lygmeniu ir ES lygmeniu, tam, kad užtikrintumėme politikos darną ir veiksmų koordinavimą vystimosi politikos srityje. Taigi, mūsų darbo tvarkė štai kokia. Susitikimas padalintas į dvi dalis. Pirmam posėdžiui pirmininkaus Charles Gorens. Jo tikslas yra politikos darna vystimosi labui Europos Sąjungoje. Na ir nacionaliniai parlamentai per diskusijas pristatys savo geriausios praktikos pavyzdžius, kalbant apie politikos darną vystimosi labui. Uh, ir tikiuosi labai vaisingų diskusijų šioje susitikimo dalyje. Na, o kita dalis, kurią pirmininkaus Gay Mitchell ir čia aptarsime, kaip būtų galima geriau derinti vystimosi politiką Europos Sąjungoje tam, kad pagalba būtų veiksmingesnė. Susitikimas bus užbaigtas pono Peto Brino pristatymu. Jis pirmininkauja bendram užsienio reikalų priekybos komitetui Airijos parlamente. Taigi jis padarys e, abiejų mūsų susitikimo diskusijų išvadas. Prieš suteikdama žodį komisarui ponui Pievalks, aš norėčiau pabrėžti, kad e, politikos darno vystimosi labui nėra vien tik tai valstybių narių ir ES politikos elementas. Tai yra bendrai visa, susijęs su visa išorės politika. Ir aš galėčiau pateikti Norvegijos pavyzdį. Norvegija įsteigė labai svarbų fondą, kovojant su miškų kirtimu. Man atrodo, 3 milijardai eurų buvo skiriama tam fondui. Ir taip pat e, Norvegijos vyriausybė turi akcijų įmonėje, kuri stato e, pastatus palei Amazonės upę, taigi prisideda prie e, miškų kirtimo. Taigi štai taip susikirta interesai tarp ekonominės naudos ir vystamojo bendradarbiavimo ir būtent tą reiktų keisti ir dėl to šiandien mes ir atvykome. Ir šiandien atvyko ir Austrijos, Norvegijos vyriaus parlamentų atstovai kurie papasakos plačiau apie tai, kaip būtų galima užtikrinti ir aplinkos apsaugą ir siekti vystomo bendradarbiavimo tikslų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai nacionalinių parlamentų nariai, ponės ir ponai. Man yra garbė dalyvauti šiame tarp parlamentinėme uh, susitikime, kadangi tai yra puikiai galimybė mums e, sutelkti savo jėgas vystimosi labui. Jūs e, visi rūpinatės vystimus ir todėl nėra jokio reikalo man e, per nelik ilgai kalbėti. Tiesiog norėčiau atkreipti sudėmėsi tris svarbius dalykus. Pirmiausia, mes žinome, kad taika be vystimosi yra, nėra įmanoma. Antra, vystimasis taip. Tvarus vystimasis, ypač ekologinė prasme, nėra įmanomas e, pasaulyje be tinkamo rūpešio. Ir viso pasaulio gerovės, gerovė ir nėra įmanoma be vystimosi. Todėl mūsų ateitis yra visų mūsų rankose. Šiandien mes kalbėsime įvairiomis temomis, bet daugiausia dėmesio skirsime dabar vykdomai vystomai politikai. Keli skaičiai, tam, kad jūs suvoktumėt mūsų įsipareigojimo lygį. Praeitais metais 9 milijardai eurai buvo skirti vystimui, 1 milijardas iš šių pinigų buvo skirtas humanitarniai pagalbai, o tai reiškia, kad 8 milijardai buvo, buvo skirti bendruomenėms. Tai reiškia, kad mums būtina koordinuoti savo veiksmus tam, kad mes galėtume pasiekti tvarius rezultatus. Jei pažvelgsime šiuos 8, e, 8 milijardus ir pagalvosime, pavyzdžiui, apie tai, kiek reikia investuoti į Afrikos energetikos infrastruktūrą, o tai yra maždaug 50 milijardų, suvoksime, jog e, mes nepatenkiname visų besivystančių pasaulio poreikių. Ir tai e, verčia mus susimastyti apie tai, iš ko dar galima būtų finansuoti vystimasi. Uh, ir vienas iš šaltinių yra nacionaliniai ištikliai. O kitas būdas gali būti susijęs su mūsų priekybos, žemininkystės, žemės ūkio politika ir apskritai su mūsų požiūriu į e, pasaulinio masto problemas. Nes e, visos šios politikos srytis e, įtakoja padėti besivystančiose šalyse. Gali skambėti, kad tai yra tokia supaprastinta vizija, tačiau aš manau, kad e, pagalba per kitas politikos rytis gali būti tikrai nemažiau veiksminga nei tiesioginė pagalba vystimuisi. Reikia e, ir toliau paremti besvystančias šalis e, finansiškai, tačiau kartu turime suvokti, kad be tinkamo ES ir jos partnerių veiksmų koordinavimo vystimosi labui nepasieksime siekiamų tikslų, nesukursime pakankamai pridėtinės vertės. Kogi mes siekiame, koordinuodami savo veiksmus? Na, pirmiausia, čia mes kalbame apie bendrąjį programavimą. Iš esmės tai reiškia, kad e, mes e, paimame kokios nors šalies e, vystimosi planą ir po to mes pritaikome savo vystimo strategiją prie šio nacionalinio plano. Ir kartu ES viduje mes stengiamės koordinuoti darbus įvairias, įvairiose sritise tam, kad būtų siekima to paties rezulta, rezultato. Politiškai visi kolegos mane remia. Ir vakar, pavyzdžiui, buvo susitarta dėl to, kad būtų panaikintos sankcijos Birmai ir užsienio reikalų ministrai paprašė, kad mes pradėtume rengti, dirbti pagal tą bendrą programavimo metodą. Tai reiškia, kad visos šalis iš esmės remia tokius pasiūlymus. Tačiau, kai mes periname prie realių, realaus jo, jų įgyvendinimo, todėl, tuomet iškyla problemų, kadangi kartais kertasi įvai, įvairių programų ciklai, Ir kartais tenka atsisakyti senų darbo būdų, kuriais buvo naudojamasi 50, 20 ar 10 metų. Būtent todėl nacionaliniai parlamentai čia gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Jie gali valstybėse narėse reikalauti ir iš vyriausybių, ir iš įvairių agentūrų, įvairių institucijų reikalauti elgtis būtent pagal tokį modelį. Nes kitaip gali atsitikti taip, kaip atsitiko kai kuriuose kitose šalyse, kai uh, mūsų ministrai partneriai, pavyzdžiui, Malavio žemės ūkio um, ministras. Taigi, kad jie niek, negali dirbti savo tiesioginio darbo dėl to, kad visi jūsų administraciniai gebėjimai yra skirti tam, kad jie susitvarkytų su administracinė našta, kuri atsiranda gyvendinant įvairius projektus. Todėl aš manau, kad bendrasis programavimas turėtų būti taikomas neišimties tvarka, o visuomet. Tai turi būti taisyklė, bet yra taisyklė, kurios mes negalime niekam primesti, jai turi būti pritarta visose šalyse, tiek e, politinių, tiek administracinių lygmenių. Ir nors politinis sustarimas jau egzistuoja, administraciškai tai nesame tam pasig pasiruošę. Du, uh, uh, 2007 metais buvo patvirtintas e, uždavinių pasidalymo kodeksas. Jis buvo patvirtintas, bet vis dar nėra tinkamai įgyvendintas. Galime pastebėti iš tikrųjų svarbius poslinkius. Aš nesiniai dalyvavau susitikime Etijopijoje, kuriame dalyvavo visų ES valstybių narių ministrai ir Norvegijos atstovai. Mes kalbėjome apie bendrąjį programavimą ir aš tikiuosi, kad jis taps realybė. Tikiuosi, kad 2014 metais mes galime su Haičiu, Ruanda, Gana, Namibija, Egiptu ir Sudanu dirbti pagal bendrojo programavimo principą. Taigi žengėme į, į priekį. Tačiau uh, Nepamirškime, jog mes bendradarbiavome su 150 šalių, taigi kol kas žengėme tik pirmuosius žingsnius šiuo keliu. Ypač svarbu yra dirbti gal šį metodą per taip vadinamąjį pirmąjį etapą, tai yra nuo 2014 iki 2020 metų. Tai yra tie metai, kai ES vystomoji pagalba turėtų būti pritaikyta prie tolesnio etapo. Tai yra laikas, kai mes derinsime savo pozicijas su šalimis partnerimis. Žinome, kad ES biudžetą formuoja e, taryba ir Europos e, parlamentas. Ir todėl keisti, ką nors, e, kai jau programa yra patvirtinta, yra labai sunku. Aš manau, kad mes turėtume parodyti, kad bendrasis programavimas gali veikti, gali pasiteisinti. Tačiau laiko tam turime labai mažai ir todėl aš norėčiau <coughs> paraginti jūs paremti mūsų iniciatyvą, paraginti kolegas vyriausybėse, atitinkamuose komitetuose, agentūrose mus paremti. Ir aš manau, kad bendra, bendro programavimo principas turėtų, būti, turėtų tapti taisyklę, o ne išimtis, kaip yra dabar. Jei mes nedirbsime pagal šį metodą, tuomet mes e, nepasinaudosime tą potencialią pridėtinę vertę, kurią galėtume sukurti pasinaudodamis e, visais fondais ir lėšomis. Ir bendrai įvertinus tą pridėtinę pagalbą, galim būtų pasakyti, kad jos bendra suma pasiektų 6 milijardus. Yra dar vienas dalykas, kurį mane neramina. Tai yra vystomoji pagalba e, kaip tokia. Praeitais metais Praeitais metais susidūrėme su problemomis, ypač kai kuriuose šalyse. Atrodytų, kad tai buvo, atrodo, kad tai buvo lemtingi metai. Šių metų vystumo bendradarbiavimo statistika yra tiesiog katastrofiška. Pirmiausia, dėl to, kad E, dabar skiriamas bendrųjų nacionalinių pajamų e, procentas e, dalis yra labai menka, jis sumažėjo nuo 0,42 procento iki 0,39 procento. Tai yra visiškai nepriimtina. Kodėl? Todėl, kad visos valstybės narės pritarė tam, kad visomajam bendradarbiavimui būtų skirta 0,7 procento bendrųjų nacionalinių pajamų. Tačiau realiai niekas tiek neskiria. Ir jei pažvelgsime, pažiūrėjau, tai kiek pinigų buvo skirta tam, kad būtų išgelbėta viena iš valstybių narių visai neseniai, pamatysime, kad tam buvo skirta 10 milijardų eurų. O be, e, bendra visos e, vystomo bendradarbiavimo pagalbos suma pratais metais tie sudarė 9 milijardus. Uh, Tai įskaitant ir humanitarinę pagalbą, reikia suvokti, kad tai nėra labdara, tai yra investicija į saugimą. Nes e, jei mes to nedarysime, tuomet mes turėsime daugiau lėšų skirti tam, kad, veik, e, kad likviduotume įvairių humanitarinių karinių krizių padarinius. Humanitarinė pagalba nėra labdara. Humanitarinė pagalba yra liktas tiltas e, iš krizės į normalų gyvenimą. Pažvelkim, pažiūrėjau, į Siriją, į Malį, kurį būtina atstatyti, Afrikos e, kyšulį. Aš matau, kad mes galime užtikrinti Europos piliečių saugumą ir gerovę, padėdami šioms šalims. Ir nors šis klausimas šiuo metu nėra uh, įtrauktas į mūsų politinę darbo tvarkę, humanitarnės pagalbos koordinavimas yra būtinas ir jeigu mes šių veiksmų nekoordinuosime ir neteiksime humanitarnės pagalbos, tai pakenks mūsų ES interesams. O skiriama pagalba nėra labai didelė. 2014 20 metais mes e, ketinome išleisti kur kas daugiau lėšų vystamam ir darbiavimui, tačiau mūsų pasiūlymas buvo sumažintas nuo 30 iki 60 procentų. Ir todėl vėlgi čia nacionalinių išteklių vaidmuo tampa labai svarbus. Aš manau, kad būtina raginti valstybės narės padidinti jų, tą nacionalinio biudžeto dalį, kuri yra skiriama visamam bendradarbiavimui. Europos Sąjunga yra įsitikinusi, jog būtina kad būtina yra derinti politinius veiksmus įvairiose srityse. Yra keli pasiūlymai, kurie gali e, iš esmės viską pakeisti. Pavyzdžiui, skaidrumo direktyva, kurią pateikė Mišelis Barnie. Europos parlamentas kaip tik nesnei pritarė šiam dokumentui. Visumosios pagalbos, e, vien visumosios pagalbos neužteks tam, kad įspręstume visas e, problemas. Mes nulatos kartojame besvisnečiam šalims, kad jos turi nemažai gamtinių išteklių ir galėtų jais pasinaudoti. Bet nereikia pamiršti, kad šios šalis yra labai dažnai labai mažos, labai pažeidžiamos. Ir dažnai joms tenka dėrėti su e, tarptautinėmis korporacijomis, kurios turi savo rankose e, e, visus įmanomus išteklius tam, kad nulemtų dėrybas jiems, e, joms tinkama linkme. Ir todėl esu susitikinęs, kad skaidrumas yra būtinas tam, kad mes galėtume pradėti kalbėti apie gerovę. Ir tai yra viena, taip pat vienas iš pavyzdžių, kuris padėtų mums parodyti, kad e, nusekli politika pasiteisina. Miškininkystė yra dar vienas, vienas svarbis rytis. Mes rengėme dokumentą, pagal kurį galima bus, bus nusatyti griežtesnių standartų miškininkystės e, sektoriuje. Tam, kad mediena būtų kertama tik tai e, laikantis nustatytų normų. Miškininkystės tai ištekliai turėtų būti tvarkomi e, darniai ir tai tvariai. Pradėjome jau darbą ir prie mūsų dabar jungiasi vis daugiau ir daugiau šalių. Pavyzdžiui, neseniai prie mūsų prisijungė Indonezija. Ir mūsų siūlomas požiūris yra naudingas tikrai visiems, nes mes kalbame apie miškų darnų valdymą. Yra dar viena sritis, kurioje ES pradėjo dirbti Ir be abejo, mes sieksime rezultatų, nors mūsų pirmieji žingsniai nebuvo labai uh, įkvepiantis. Tai yra kova su uh, mokesčių mokėjimo vengimu. Ši situacija labai sudėtinga ir e, kolegos besvesnačiose šalyse labai dažnai sako, uh, Deja, nu, nu, įvyko taip, kad pinigus kažkas tiesiog pavogė iš piliečių ir paslėpė tos pinigus ne mokesčių mokėjimo rojuose, bet Europos Sąjungoje. Ir mes tengiamės tuos pinigus atgauti, tačiau mums nepavyko. Todėl aš manau, kad būtina yra skatinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, siekiant užtikrinti, kad visi mokėjimai vyktų teisėtai. To mums reikia tiek pasaulio lygmenių, tiek Europos Sąjungoje. Ir Europos Sąjungoje mes tikrai dar daug ką galėtume patobulinti savo finansų sistemoje. Nes mes nuolatos reikalavome iš kitų šalių didesnio skaidrumo, reikalavome, kad būtų kovojama su korupcija. Tačiau kaip galėsime ta, uh, ir toliau teikti reikalauti to iš besivystančių šalių, jeigu ir mūsų ES yra tam tikrų pilkųjų zonų. Tai nėra vienintelės rytis, kurioje dirbame. Džiaugiuosi, kad mano kolega atsakingas už žemės ūkį, ponas Čiolaš, pasakė, kad jie ketina atsisakyti e, eksport, žemės ūkio produktų eksporto gražinamųjų išmokų. Tai yra geras pasiūlymas. E, prekybos, pavyzdžiui, srityje taip pat mes jau pasiekėme nemažai, tačiau dar galima būtų žengti ir toliau ir aš tikiuosi, kad ir toliau tęsis darybos dėl ekonominės partnerystės susitarimų. Ir čia taip pat galima būtų tikėtis didesnės pažangos. Taigi, iš esmės, aš manau, kad mūsų o, o, veiksmai pasiteisino, mes galime didžiuotis tuo, kas yra pasiekta. Nereikėtų savęs nuolatos kritikuoti. Reikia tiesiog atvirai pasakyti, kad mes galime padaryti dar daugiau. Uh, politikos e, koordinavimas vystimosi labui tikrai galėtų būti patobulintas, galėtų būti pritaikytas plačiau. Ir tai yra požiūris, kurį reikėtų remti, reikėtų skatinti. Ir aš tikiuosi, kad nacionalinių parlamentų nariai pritarė mano minčiai. Dažnai manoma, jog toks politikos veiksmų koordinavimas kenkia ES, tačiau yra visiškai atvirk, atvirkščiai, kadangi įdėgiama daugiau skaidrumo, sistema tampa kokybė beškesnė, mūsų, mūsų teikiamos pagalbos kokybė taip pat uh, padidėja ir tai sustiprina visą ES, bet to tai generuoja ir papildomas pajamas. Todėl mes uh, neturėtume šių pasiūlymų vertinti iš siauro kokios nors lobistų grupės perspektyvos. Ne, turėtume suvokti, kad e, politikos koordinavimas vystimosi labo yra naudingas visoms mūsų politikos sritims. Rūdienį ketiname pateikti ataskaitą apie politikos veiksmų koordinavimą vystimosi labui ir joje mes paminėsime, kokiu rezultatu mums pavyko pasiekti dernant politikos veiksmus ir kokie uždaviniai mūsų laukia ateityje. Ir aš tikiuosi, kad e, nacionaliniai parlamentai mūsų parems. Nes ataskaitoje reikės labai aiškiai nurodyti, kokie rezultatai yra pasiekti tose šalise, bendradarbiaujant su kuriomis taikomas yra e, bendrojo programavimo metodas. Ir tam, kad rodytume, kad jis iš tikrųjų veikia. Dėkoju. Dėkoju ponui Pybalks, o dabar galime pradėti diskusiją tam, kad galėtume pasikeisti nuomonėmis su komisijos nariu. Prisistatykite, prašau, ir po to užduokite klausimą komisijos nariui. Laiko turime nelabai daug, todėl prašyčiau kalbėti e, ne per ilgai. Prašau. Mein Name ist Karin Roth, ich komme aus äh, der Bundesrepublik. Aš esu Karin Roth, esu iš Vokietijos. Atstovauju socialdemokratų partijai. Aš norėčiau padėkoti Jums už pasisakymą. Manau, kad mes bent jau teoriškai tikrai pasistumėjome į priekį. Ypač kiek tai susijęs su bendru programavimu. Manau, tikrai svarbu artimiausius, per artimiausius septynerius metus laikytis griežtesnio, tvirtesnio požiūrio ir mes, nacionalinių parlamento atstovai, tam pritartume. Aš turiu klausimą apie kitas sritis, kurios nėra galbūt jūsų kaip komisijos nario darbo sritis - priekyba, moksliniai tyrimai ir žemės ūkis. Komisija galbūt ketina pasitelkti tarpžinybinio koordinavimo instituciją, kad užtikrintų, jog kai kurie projektai būtų taip koordinuojami, kad būtų pasiekta užsibrieštų rezultatų. Taip pat ir politikos nuoseklumo. Taigi, ar yra ketinama vykdyti tarpžinybinį koordinavimą komisijoje? Ačiū. Ačiū. Žodis Jums, prašom prisistatyti ir iš kur esate. Pirmiausia, komisijos nariai dėkoju Jums už tai, ką pasakėte ir galbūt vėliau dar pasisakysiu, aš sutinku su tuo, ką Jūs sakėte. Aš dirbu komitete, kuris rūpinėsi apsirūpinimo maistų klausimus ir mūsų neramina biokūro direktyvos poveikis maisto gamybos tvarumui besivystančiuose šalise. Kiek mums žinoma, ES nėra ketinama peržiūrėti padėtį ir užtikrinti, kad biokūro direktyva ne, ar biokūro gamyba nekonkuruotų su maisto gamyba ir kad nebūtų dar labiau užaštrintos maisto gamybos problemos tose šalise, apie kurią šiandien kalbame. Tai aš norėčiau sužinoti, ar jūs manote, kad šis klausimas turėtų būti sprendžiamas, nes tai yra tokia padėtis, kai ES vidiniai interesai tarsi netitinka išorinių. Dabar žodis ponui Pibalkas atsakyti šios du klausimus, kol jūs e, ruošiatės užduoti kitus klausimus. Na, oficialiai taip galiu atsakyti, kad e, visada vykdomas poveikio vertinimas priimant bet kokius sprendimus komisijoje. Tai reiškia, kad analizuojamas visas galimas poveikis vystimuisi. Taigi visa komisija, visa mm, komisarų kolegija dalyvauja tame koordinavime ir vertiname. Tačiau tuo pačiu metu mes turime nustatyti tas rytis, kuriuose įmanoma nuveikti daugiausia. Ir šiuo metu daugiausia susitelkta, aš susitelkiu į dvi kryptis su kai kuriais kolegomis. Jūs kalbėjote apie mokslinius tyrimus ir plėtrą, tai yra viena sritis. Taip pat tai būtų tokios sritis, kurioms yra numatytos atitinkamos finansinės priemonės skirstos vystimuisi. Ir mm, iš tikrųjų žinau, kad mes turėtume laikytis suderinto uh, požiūrio ir būtent tokio požiūrio siekti yra skirtos e, finansinės priemonės. Ir mes, aišku, dirbame tose srityse, kur yra daugiausia potencialo politikos nuseklumą užtikrinti vystimosi e, labui. Mišelis Barnie, toliau e, Mišelio Barnie valdomas rytis, toliau komisaro Ančiolos žemės ūkis ir komisijos narė Damanakė, jos e, sritis. Tai yra tos sritis, kuriams poveikis būtų didžiausias, taip manome. Ir aišku, kaip sakiau, mes e, kelime savo labai ambicingus tikslus politikos nuoseklumui. Ir e, aš galiu pasakyti, kad mes koordinuojame, tačiau aišku, dar tas koordinavimas nepakankamas ir mes turime nustatyti konkrečiai tas rytis, kur turime imtis labai aktyvių veiksmų, nes priešingai bus tokių klausimų, kurie niekada nebus išspręsti, jeigu nesimsime konkrečių veiksmų. Ir negaliu kaltinti savo kolegų, nes jie ir taip turi daug darbo Ir aš manau, kad už vystimąsi atsakingas komisaras būtų pagrindinis asmuo šioje srityje. Toliau biokūras mūsų energetikos politikoje dabar priimti konkretų sprendimai, neremti jokių biokūrų skirtų projektų. ES vidaus teisės aktai taip pat, e, teisės aktai biokūro srityje yra sustiprinti ir mes atidžiai sekame, kad būtų įgyvendintos nusibrieštos politikos kryptis. Taip suprantu, kad jūsų klausimas labiausiai susijęs su biokūro gamyba. Na ir negaliu pasakyti, kiek padėti šioje srityje realiai galėtų uh, pasikeisti. Tačiau iš tikrųjų kalbame apie tai, kad reikia pereiti prie antro biokūro gamybos etapo, būtent kai būtų naudojamos atliekos ir kai būtų įmanoma perdirbti kai kurias biokūro rušys. Tai yra tokias rytis, į kurią turime susitelkti. Taip pat Naftos e, gavyba taip pat daro poveikį aplinkai, netgi jeigu ta gavyba vykdoma ne ES. Todėl aš manau yra itin svarbu energetikos rytyje susitelkti į dvi pagrindinės rytis. Pirmiausia, veiksmingas energijos išteklių naudojimas. Ir galbūt šiek tiek nukrypsiu nuo temos, mane nustebino JAV teigiamai nustebino. Jeigu JAV, pavyzdžiui, apsigyvenate viešbutyje, vasarą ten gali būti šalčiau negu Latvijoje šalčiausia žiemos diena, bet dabar jau viskas keičiasi ir šį pavasarį įsitikinau, kad iš tikrųjų pokyčiai realūs. Jie iš tikrųjų padarydavo šaldytuvą, bet kokiuose patalpose, bet dabar jau tos kondicionavimo sistemos pasikeitė, taigi energiją naudojame daug veiksmingiau. Ir antra kryptis būtų technologijų vystimas. Matome, kad technologijos yra vystomos telekomunikacijų srityje, tačiau energetikos srityje reikia padaryti dar daugiau. Taigi mes turime tikrai investuoti į uh, naujas energetikos technologijas, kad sumažėtų mūsų priklausomybė nuo iškastinio kūro. Ir mes sakome, kad mums reikia daugiau atsinaujinančių išteklių, mums reikia padvigubinti veiksmingumą energijos naudojimo. Ir tam reikalingi atitinkami technologiniai sprendimai. Ir jeigu mes sakysime, kad tokių sprendimų vystimas yra per brangus, tai tokių sprendimų niekada neturėsime. Ir tada mums e, tikrai bus sunku priešintis e, biokūro technologijų plėtrai, nes, pavyzdžiui, Brazilijoje tokios technologijos intensyviai naudojamos. Taigi aš manau, kad e, mums svarbu vystyti energetikos tvarumą ir komisija pasiryžusi dirbti šioje srityje. Dėkoju, uh, ponas Lui Mitchell. E, Louis Michel pasakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti surengų šį susitikimą. Pirmąjį kartą surengėme diskusijas dalyvaujant nacionalinių parlamentų atstovams. Ir, aišku, tai yra puikia galimybė nusiųsti daug įvairių svarbių signalų ir kvietimų, kurie, mano manimu, yra labai svarbus. Pirmiausia, kaip bus paskirstamas darbas. Komisaras teigė, kad mūsų procedūrų kaštai, tai, kad mūsų partneriai negali įsisavinti lėšų, nes pen, vykdoma 15-20 skirtingų procedūrų, dėl to viskas tampa labai sudėtinga. Pavyzdžiui, sveikatos e, srityje yra krūva projektų, Ir yra daug projektų, kuriems įgyvendinti taikomi 22 skirtingi teisės aktai. Tai jūs įsivaizduokit, kad tai kenkia lėšų įsisavinimui. Norėčiau labai konkretų klausimą užduoti su to susijusi. Ar nebūtų naudinga padrasinti valstybės narės imtis aktyviau darbų paskirstimo ir ar nebūtų galima specializuoti donorų kai kurie donorai jau yra sukūrę geros praktikos pavyzdžių įvairiuose sektoriuose, vykdant įvairius projektus ir man atrodo būtų labai įdomu e, jiems suteikti lyderio vaidmenį, tam tikroms valstybėms narėms suteikti lyderio vaidmenį siekiant darnesnės politikos ir labiau integruotos politikos, geriau pasiskirstant uždavinius. Taigi pirmasis klausimas štai koks. Ar nėra mastoma pasinaudoti specifinę tam tikrų donorų patirtimi? Antrasis mano klausimas. Uh, jau praėjo keletas metų nuo to laiko, kai komisijoje buvo pradėtas, pradėta tokia donorų klasė. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė informavo apie savo projektus, ketinimus, strategijas ir tokiu būdu buvo parengtas, atsiprašau, tam tikras atlasas, donorų atlasas, nes buvo, pagal jį buvo aišku, aiškiai matyti, kas daro ką, kad būtų išvengta darbų dubliavimo, uh, Ir tokiu būdu, na, buvo galima pasiekti veiksmingesnių rezultatų. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, kas dabar yra daroma su donorų atlasu, nes iš tiesų yra sudėtinga realiu metu gauti informacijos iš valstybių narių nes kartais tiesiog informacija yra nepateikiama, informacija galbūt nėra labai tiksli ir aiški. Uh, Taigi toks donorų atlasas iš tiesų veikė puikiai ir buvo labai naudinga priemonė. Ir dar vienas elementas. Par partnerystė tarp komisijos ir valstybių narių bei partnerių už ES ribų. Aš kalbu apie kitas šalis donorės ir taip pat kitas, pavyzdžiui, organizacijas. Būtų labai įdomu, jeigu jūs daugiau informacijos apie tai pateiktumėte. Ir dar vienas e, elementas - ištekliai. Aš manau, kad kai kurių valstybių narių elgesys yra tiesiog skandalingas. 2005 metais mūsų valstybė, valstybės narės 0,7 procentus užsibrėžė 2000, teikti vystomam bendradarbiavimui 2010 metais. 0,7 buvo užsibriežta 15 metams, ir 2010 0,55 procento vystomai bendradarbiavimui. Ir mane neramina tai, kad mes daug kalbame apie finansinių sandarių apmokestinimą, aš tam už tai pasisakau, tačiau panašu, kad pasikeitė ir pati kalba, kai buvo įvesta savoka finansinių sandarių apmokestinimas, uh, tų išteklių panaudojimo tikslas buvo štai koks - vystomasis bendradarbiavimas, padėti vystomo bendradarbiavimo e, tikslams įgyvendinti ir panašiai. O mes dabar visiškai apie tai nekalbame. Kalbame jau tik apie tai, kad, vis, kad finansinių sandorių apmokestinimas e, ir iš to surinkti mokesčiai grįžtų valstybėms narėms. Taigi e, dabar jau apie tai yra nekalbama. Taigi tiek norėjau jūsų paklausti, pirmininkė. Norėčiau paprašyti dabar visų norinčių pasisakyti, nekalbėti ilgiau nei pusantros minutės, kadangi laiko turime nelabai daug. Dabar ponia Lola Jong pasisakys. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai pritariu komisaro išsakytoms mintims. Aš esu iš lordų rūmų Junktinės karalystės parlamente. Aš labai džiaugiuosi, kad jis sakė, jog skaidra, klėstėjimas, tvarumas yra pasiektina tik tai vystamo bendradarbiavimo pagalba, taip pat mokesčių vengimas. Skaidrumas priekyboje irgi yra labai svarbus dalykai. Tačiau man būtų įdomu sužinoti štai ką. Mes kalbame apie vystimasi pasikeitus sąlygoms, nei kad buvo anksčiau. Ir galbūt reiktų keisti ir pačią kalbą nes nėra galbūt naudinga kalbėti apie donorus ir naudos gavėjus. Nebūtinai visuomet tas santykis yra pats naudingiausias. Galbūt reiktų keisti požiūrį ir šalia to e, gal, ir galbūt tokiu būdu ir visuomenė geriau suprastų tai, kas vyksta. Taip pat norėčiau sužinoti, ko, kaip komisaras vertina nevyriausybinio organizacijų pilietinės visuomenės vaidmenį vystimosi srityje, ypatingai kalbant apie organizacijos, kurios veikia šalyse naudos gavėjose. Dėkoju. Ačiū. Ponas Dana iš Belgijos, prašau. François de Donea. Je sais que c'est difficile à prononcer. Taip, mano pavardė sunkiai ištariama. Aš esu atstovų rūmų atitinkamo komiteto pirmininkas. Na ir pirmiausia, uh, Norėčiau pasveikinti Jūs surengus šį susitikimą ir norėčiau pasakyti, kad pritariu vis, viskam tam, ką sakė komisaras ir norėčiau tik tai dvi pastabas išsakyti. E, pirmai sesijai, per antrą sesiją dar gal pasakysiu ir daugiau. Taigi, pirmiausia, politikos darnumas ir skaidrumas. Komisija, komisaras kalbėjo apie tą situaciją dėl miškų ir panašiai. Taigi labai svarbu, kad ES kovotų aktyviau prieš aktyvę korupciją, Europos bendrovių korupciją, firmų, kurios išnaudoja gamtinius išteklius. Dabar Europos e, bendrovės, kurios netgi yra kotiruojamos e, biržoje, moka kišius toms valstybėms, naudos gavėjoms ir aš manau, kad mes ES kažką turėtumėme padaryti ir paraginti taip pat uh, ir kitas organizacijas kovoti su tokiais reiškiniais ir aktyviau dirbti su BRIC šalimis, nes e, dėl korupcijos atsiranda visiškas nedarnumas šioje politikoje. Taigi tai yra klausimas susijęs ir su darnumu, ir su veiksmingumu. Ir taip pat tai yra ypatingai svarbu vertinant ir mūsų mokesčių mokėtojų e, nuomonę, nes dažnai matome, kad mokesčių mokėtojai na, nenoriai vertina šią politiką, nes mato daug korupcijos pavyzdžių ir panašiai. Ir dar viena pastaba susijusi su tuo, kad labai svarbu, kad ir vietos e, parlamentai, parlamentai tose šalyse būtų informuojami apie, apie e, siunčiamos pagalbos skaičius. Ir čia buvo minėtas ir Malavio pavyzdys. E, parlamentai tose šalyse dažnai skundžiasi, kad vyriausybės neinformuoja jų apie konkrečius skaičius, apie pagalbą, kuri teikiama tai šaliai. Taigi reikia daugiau skaidrumo ir reikia, aišku, daugiau darnumo ir reikia parodyti, kad pasirašydami pagalbos sutartį mes turime įpareigoti vyriausybę geriau informuoti parlamentą tose šalise e, naudos e, gavėjose. Taigi tiek, ponė pirmininkė. Cortes Lastra, you have the floor for one and a half minute. Ponas Lastra, pusantros minutės jums. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai. I would like pasidžiaugti tuo, kad jūs suringėte šį susitikimą. Aš paprašiau žodžio tik tai tam, kad pat, pritaršiu tam, apie ką kalbėjo komisijos narys. Ir Džiaugiuosi, kad jūs apie tai kalbėjote. Jums tikriausiai yra žinoma, kad dažnai, kai mes lankomės įvairiuose šalise ir matome, kaip gyvendinami bendradarbiavimo projektai, mes savo akimis tuomet turime galimybę pamatyti, kaip, daug, ka, kaip projektų gyvendinimą gali paveikti bendrasis programavimas. Jį takiant pasiekiama tikrai kur kas geriau, daugiau geresnių rezultatų. Bet to matome ir pokyčius e, šalyse partnerėse. Taigi aš tikiuosi, kad mes sėkmingai žengsime į priekį. Dar kelios pastabos. Jūs sakėte, kad e, vystomoji pagalba šiuo metu išgyvena sunkius laikus. Pirmiausia dėl to, kad nemažai valstybių narių tiesiog e, atsisakė tiesiog ir netiesiogiai dalyvauti šioje politikoje. Mes e, kartais matome, kad dažnai, kai išgelbima yra kokia nors valstybė narė, ji e, tuo labai džiaugiasi ir po to sugrįžta pas mus ir, ir teigia, jog visuomet bendradarbiavimo nereikia. Taigi tai yra visiškai nenuseklus požiūris. Ir turiu dar jums klausimą. Bendradarbiavimas trikampio forma. Kokį vaidmenį mes jame vaidinsime? Europos komisija yra stambiausia pasaulyje donorė. Kaip Jums atrodo, ar kas nors ketina pakengti Jūsų darbui? kas nori sumažinti bendradarbiavimo mastą, nes mes nacionalinė parlamentė kaip tik pasisakymui už kur, kur kas didesnį bendradarbiavimą. Dėkuoju, ponas Ančer. Yes. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat pasidžiaugti tuo, kad komisijos narys labai aktyviai dirba jungtinėse tautose darbo grupėje kurioje yra rengiami naujieji tūkstantmečio vystimosi tikslai. Ir džiaugiuosi, kad jūs norite suderinti tvarų vystimasi su bendra, vystomojo bendradarbiavimu. Mes panašų dokumentą pas save patvirtinome prieš pusantro mėnesio ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir klausimas būtų toks. Uh, Kokie poslinkiai vyksta šioje srityje ir ar matote jūs, kaip yra įgyvendinamos jūsų mintis išdėstytos jūsų išleistame komunikate ir kaip jums sekasi dirbti jungtinėse tautose, nes aš manau, kad būtent tenai bus žengtas labai svarbus žingsnis politinių veiksmų darnos link. Ir Mes kartu su Luksemburgo užsienio reikalų ministru nusprendėme pakviesti jūs į savo komitetą tam, kad galėtume aptarti mums rūpimus klausimus. Labai gaila, kad e, labai dažnai vystamoji pagalba teikiama ne, ne iš ES biudžeto ir mes norėtume aptarti šį klausimą su jumis Ir taip pat aptarti, kaip yra e, taikomi įvairi, kaip veikia įvairūs fondai ir kaip galima būtų sustiprinti jų parlamentinę priežiūrą. Toliau ponia Bauer iš Austrijos. Ačiū ponia pirmininkė, su Petra Bauer iš uh, Austrijos. Esu e, Austrijos parlamento vystumo bendradarbiavimo pakomitečio pirmininkė. Mes svarstame šiuo metu direktyvą dėl įmonių socialinės atsakomybės, kurioje kalbama apie tai, kad reikėtų įtvirtinti privalomos socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės kriterijus. Aš manau, kad labai svarbu yra integruoti vystumą bendarbiavimo kriterijus į šį dokumentą. Ir aš norėčiau po jūsų paklausti apie tai, Ar ketinama taip e, padaryti? Ar komisija turi tokių ketinimų, rengdama šį dokumentą? Nes mes dažnai matome, kad būtent Europos įmonės labai dažnai elgesi netinkamai ir kenkia mūsų visumo bendradarbiavimo politikai. Gvatemalos, Tanzanijos ir kitų šalių atstovai dažnai teigia, jog uh, Dažnai ES šalių pensijų fondai dalyvauja plėtojant atsinaujančius energijos šaltinius tose šalyse ir prisideda netiesiogiai, bet prisideda prie žemių užgrobimo. Dėkuoju toliau, panė Stifler. Ačiū, panė Pirngė, dėkuoju komisijos nariui, dėkuoju Jums už Jūsų žodžius. Aš tikrai esu sužavėta, išgirdusi tai, ką Jūs pasakėte, ir, ir Jūs, ir panas Barnie puikiai dirba, ir aš norėčiau Jums pateikti tik tai du klausimus. Kai kalbame apie gamtinius išteklius e, besivystančiose šalise, o aš beje rengiu e, pranešim, e, pra, esu atsakinga už humanitarinę pagalbą ir aš žinau, kad besivystančios šalis labai dažnai turi labai daug gamtinių išteklių, tačiau tų šalių piliečiai negali jais pasinaudoti. Ir tai yra dramatiška situacija. Antras klausimas yra susijęs su tuo, kaip yra įgyvendinami yra um, mokesčių sistemos, gyvenime iš mokesčių sistemos reforma, reformos uh, besvystančiose šalyse. Louis Michel, su Louis Micheliu apie tai dažnai kalbėjome ir apie tai norėčiau paklausti. Ir trečias klausimas, kaip jūs įsivaizduojate kontonų susitarimo ateitį? Dėkuoju. Ir paskutinis klausimas, ponas Tisko iš Portugalijos. Prašau, ponia. Ehm, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar duas questões, essencialmente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš turiu du klausimus. Pirmiausia, aš norėčiau paklausti apie tai, kaip sekasi valstybėms narėms koordinuoti savo veiksmus visumo bendradarbiavimo politikos uh, srityje ir kaip galima būtų palyginti tokį koordinavimą su to, kas vyksta ES lygmeniu, nes žinome, kad kai kurios šalis uh, labai noriai plėtoja projektus su šalimis partnerėmis dvišalių pagrindų. Ir antras klausimas, e, kaip plėtomas bendradarbiavimas su Kinija ir Brazilija, tai yra su svarbiamis ES partnerėmis. Nes matome, kad kai kuriuose šalise uh, elgiamasi taip, kad šaliai kaip tik ir kenkiama. Taigi būtų labai gerai, jeigu mes galėtume plėtoti sėkmingą dialogą su šiomis šalimis. Dabar žodis Jums, ponas Pibalks, ir paprašysime atsakyti trumpai į visus šios įdomus klausimus. Ačiū, aš tikrai stengsiuosi kalbėti trumpai. Dėl specializacijos vystimosi srityje Tam tikrą prasme sutinku, kad ES e, vystimo agentūros, e, kaip e, pavyzdžiui, agentūros Portugalijoje ar Ispanijoje, turėtų kažkiek specializuotis, tačiau politinių lygmenių. Viskas vyksta diskutuojant su vyriausybėmis, taigi politinė prasme sunku pasakyti, kad, pavyzdžiui, Vokietija imsis veiksmų sveikatos priežiūros srityje, o komisija, važiuoju, švietimo srityje. E, tiesiog svarbu užtikrinti, kad agentūros kiek įmanoma veiksmingiau teiktų vystamąją pagalbą. Mums reikalingos iš tikrųjų specializuotos agentūros ir jos turi patobulėti, kad galėtume pasinaudoti tomis agentūromis kaip pagalbos teikimo uh, subjektais. Tačiau politinių lygmenių mes turime laikytis platau požiūrio, vykdyti bendrą programavimą, suprasti, kur link eina besivystančios šalis ir ką mes turime daryti. Dėl atlaso neturiu gerų žinių dėja. Turiu pasakyti, kad padėtis nepagerėjo. Nuo tada, kai jūs dirbote komisijoje ir viskas čia klostosi tikrai sudėtingai. Ne todėl, kad nenorėtume. Tiesiog tokia realybė Visamoji pagalba teikiama taip, kad vidinis koordinavimas net valstybėse narėse ar komisijose ar komisijoje dar turi būti tobulinamas. Tai manau, kad yra sisteminių problemų. Tai ne vien politinė problema. Turime spręsti plačiau šį klausimą. Dėl <coughs> išorinio bendradarbiavimo šioje srityje patobulėjome. Pirmiausia, tai pasakyti na, apie Pasaulio banką ir Tarptautinį valiutos fondą. Ypač su TVF mes kartu dirbame užtikrindami mokymus viešųjų lėšų valdymo srityje, mokesčio administracijų mokymuose. Taigi mes bendradarbiaujame taip pat ir su pasaulio banku, mes e, diskutuojame politinės politiniais klausimais, kaip geriau koordinuoti visų veikėjų veiksmus. Ir taip pat turime konkrečius projektus su, pavyzdžiui, Japonija, taip pat su kitomis Ramiojo vandenino šalimis, su pietų Sudanu. Taigi Šią prasme mes tikrai pasistumėjome į priekį. Indija, Kinija, Brazilija, su šiomis šalimis dar reikalinga didesnė pažanga, nes yra tam tikras atstumas, kurį dar turime įveikti. Dėl finansinių sandorių mokesčių visiškai sutinku su jumis. Tikrai prarastume galimybę. Dar kol kas tų galimybių nepraradome, tačiau tikrai negalime spręsti pasaulinių problemų tiesiog remdamėsi tuo, ką duoda vyriausybės, nes nesibaigia diskusijos dėl to, kas duoda mažiau, kas duoda daugiau. Iš tikrųjų, mums reikalingas globalus šaltinis sprendžiant globales problemas. Priešingai viskas apsiriboja donorų ir šalių gavėjų santykiais gali būti ir kažkoks kitas e, mokestis, pavyzdžiui, vienas procentas PVM, tačiau mes turime rasti tą visuotinį globalų šaltinį, o ne vien remtis atskirų šalių įsipareigojimais. Toliau pilietinės visuomenės vaidmuo, jis yra didžiulis. Kiekviena visuomenė Kiekviena pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos yra labai svarbios ir aš manau visi sutiks, kad tikrai svarbu e, kalbėti apie pilietinės visuomenės dalyvavimą ir savivaldybių dalyvavimą tam, kad e, būtų kuriamos brandesnės visuomenės ar suvokimas vystimosi srityje ir kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ganoje, jau yra pasiekta realių, realios pažangos ir su kitomis šalimis sieju didelės viltis. Toliau klausimai dėl finansinių srautų ir BPO. Manau, kad e, tikrai reikia spręsti šios klausimus. O dėl pagalbos skaidrumo, aš manau, kad yra tikrai daug skaidrumo problemų dėl kurių kalti mes patys. Pagalba turi būti nuspėjama. Viena vertus mes siekiame, kad būtų užtikrinti pagalbos srautai e, vyriausybių pasiūlymuose. Turime gebėti planuoti, pavyzdžiui, lėšas skirtas Malaviui ir tos lėšos turi būti numatytos 2014 metų biudžete. Tačiau visada yra numatomas kažkokios e, sąlygos. Taip atsitiko su Burundžiu. Pavyzdžiui, pažadėtos lėšos dėl kažkokių priežasčių nepasiekė šalies ir reikėjo mažinti viešasias išlaidas dėl to, kad ES nesuteikė pagalbos. Na, bent jau taip interpretuojama, galbūt ne viskas taip vyko, bet bet kokiu atveju mes turime užtikrinti savo sistemos nuseklumą ir nuspėjamumą. Jeigu lėšos neateina, tai turime žinoti kodėl. Taigi turime ir mes prisimti atsakomybę. Toliau dėl bendradarbiavimo pietuose ar to trikampinio bendradarbiavimo. Aš nevadinčiau jo taip. Čia mes e, kalbame pirmiausia apie būtinas investicijas besivystančioms šalims, bet turime kalbėti ir apie projektus mažas pajamas gaunančiose šalyse ir bendrų projektų vystimų, vis dėlto negalime dar vadinti šių procesų uh, bendradarbiavimu pietuose ar pietų ir šiaurės bendradarbiavimu, turime kalbėti apie visuotinį pasaulinį bendradarbiavimą. Investicijos yra investicijos, nesvarbu iš kur ateina lėšos, iš Latvijos ar iš Kinijos. Tos lėšos yra tokios pačios, taigi pavadinimai bendradarbiavimo galbūt ne visai tinkami. Ar tas bendradarbiavimas tarp mūsų Australijos ir Fidži yra tas trikampinis bendradarbiavimas? Fidži, aišku, šiuo atveju yra šalis gavėja. Arba, pavyzdžiui, Pietų Sudanas, Australija ir Europos Sąjunga. Ar tai yra trikampis bendradarbiavimas? Galbūt reikėtų mums atsisakyti tokių ideologinių įvardyjimų galbūt neskirstyti to bendradarbiavimo ar nesistengti kažkaip skirtingai pavadinti bendradarbiavimo tarp ES ir Malavi ar tarp Brazilijos ir Malavi. Dėl veiksmų po 2015 mes tikimės, kad turėsime bendrą požiūrį į tikslus. Manau, kad diskusija kryps šią linkme. Toliau dėl kvietimo nacionaliniams parlamentams ar nacionalinių parlamentų kvietimų. Man tikrai tai būtų reikšmingas prioritetas. Aš visada palankiai žiūriu į nacionalinių parlamentų kvietimą apsilankyti, reikia tik tai e, susitarti dėl datos. Toliau biokūras. Atsakiau jau, kiek galėjau šį klausimą. Svarbu skaidrumas šioje srityje, nes dažnai manoma, kad lėšų skirimas prasideda tada, kai pasirašoma sutartis. Tačiau dar dirbdamas energetikos e, srityje sukopiau tokios e, patirties, kad e, ne tada gaunamos realiai lėšos. Svarbiausias reikalavimas yra skaidrumas, kada realiai į vyriausybės biudžetą patenka lėšos, kokios jos apimties ir su komis susijusiamis sąlygomis. Ir svarbu, kad mūsų direktyva būtų įgyvendinta kaip įmanoma greičiau. Toliau dėl mokesčių administravimo. Iki šiol mes skiriame daugiausia vaidmenį viešųjų lėšų valdymui. Tačiau mes naudojamės ir TVF teminių fondų dėl administracijų sustiprinimo ir džiaugtumėmės, e, jeigu šalis prašytų iš mūsų paramos mokesčio administracijoms. Deja, kol kas mūsų šalis partneris to nepaprašė. Dėl to apgailestaujame. Dėl kotonių ateities vis dar diskusijų laikotarpis iki 2020-ųjų jis truks. Taigi tai ilgas procesas ir negaliu šiuo metu atsakyti konkrečiai šį klausimą. Jau atsakiau į Braziliją ir Kiniją, dar ankstyvajame etape šis procesas ir bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Manau, kad šiuo metu jau pasiekėme tikrai nemažai keitimos informaciją ir koordinavimo srityje. Bendras programavimas, manau, būtų kitas žingsnis ir mes turėtume pasiekti gerų rezultatų. Manau, tai kaip dabar veikiame. Galbūt nėra patenkinamas, kai priimame sprendimus dėl to, kaip panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Būtent todėl toks svarbus yra bendras programavimas. Mes turime veikti veiksmingai, nes kalbame apie ES mokesčių mokėtojų lėšas. Taigi turime užtikrinti, kad kiekvienas euras ar iš Latvijos, ar iš Vokietijos, ar iš komisijos būtų skirtas spręsti konkrečias, konkrečios šalies problemas ir duotų apčiopiamų rezultatų. Ačiū. Ačiū, ponai Piebalks už tai, kad išdėstėte komisijos požiūrį šiose diskusijose. Dėkoju, kad pabuvote su, su mumis. Na, dabar žodis teiksiu kolegai ponui Gerensui ir pakviesiu jį atsisėsti į mano vietą, nes jis dabar pirmininkaus e, šioms diskusijoms. Merci, euh, Eva Jolie. Dėkoju Evai Žaly. Susiduriu su rimta laiko problema. Buvo numatyta, kad kalbėsime apie politikos darnumą nu, nuo apie 15.10 iki apie 5.11. Tos diskusijos turėjo trūkti, e, pirmosios diskusijos pusvalandžių užtruko. Taigi aš manau, kad aš gal tiesiog praleisiu įžanginį žodį ir perėsime iškart prie diskusijų. Ir yra numatyta, kad ponas Vestkatas dar pasisakys. Jisai yra išės teismų tarnybos direktorius. Taip pat Ispanijos, Vengrijos, Portugalijos, Didžiosios Britanijos atstovai yra užsirašę pasisakyti. Taigi, penki penkios minutės buvo numatytos pradžioje, dabar prašau keturias minutės visiems e, kalbėti nelgiau kaip keturias minutės ir pono Vestkoto prašau kalbėti kuo galima trumpiau, kad išklausytume kuo galima daugiau pasisakymų. Taigi labai trumpai, kas yra politikos darna vystimosi labui. Man tai reiškia, kad turime ne, nesugriauti to, ką sukūrėme vienoje politikoje, kurdami kažką kitoje politikoje. Nes iš tiesų galime išvengti daug klaidų ir laikytis, ko galima įvairesnio požiūrio. Taigi, ponė Vestkot, dabar norėčiau, kad jūs pristatytumėte diskusijas, vertinant iš išorės veiksmų tarnybos perspektyvos. Ačiū pirmininkė. Žinau, kad komisaras turėjo išeiti turi kitą susitikimą. Bet aš pasistengsiu kalbėti kuo galima trumpiau, nes nes vystomojo bendradarbiavimo komisaro išorės veiksmų tarnybos požiūrį dažnai sutampa, taigi aš manau, kad jis pritars viskam, ką aš pasakysiu. Išorės veiksmų tarnybos darbas vystimosi srityje yra susijęs su valstybių narių mums suteiktomis gairėmis. Tai reiškia, kad turi išorės veiksmuose, įvairiose išorės veiksmuose būti užtikrinamas darnumas su visais partneriais ir visose išorės veiksmuose turi būti įtraukiamas vystimosi elementas. Taigi išorės veiksmų tarnyba siekia vystimosi tikslų visame pasaulyje. Aš pats atsakingas už Afriką ir kalbėsiu būtent ir pateiksiu pavyzdžių kaip praktikoje tai yra įgyvendinama Afrikos šalyse. Tačiau politikos darnumas yra išorės veiksmų tarnybos e, esminis darbų baras, ne tik turint omenyje vystimasi, bet taip pat turint omenyje ir visas kitas politikos rytis, priekybą, aplinkosauga, socialinis sektorius ir panašiai. Na, aš pats asmeniškai dirbęs Afrikoje, Europoje, nacionaliniu lygmeniu, uh, Manau, kad saugumas ir vystimasis turi labai svarbų ryšį ir tą ryšį turime išsaugoti, jeigu norime pasiekti tikslų. Tai ir yra darnumas, kurį suvokiame įvairiai. Būtent ES institucijose, tarp mūsų santykiuose su vystimosi komisaru, taip pat Europos parlamentu. Uh, su kuriuo dažnai keičiamės nuomonėmis, turi, užtik, turi būti užtikrinamas darnumas. Taip pat darnumas turi būti užtikrinamas valstybių narių politikoje. Kai konkrečioje šalyje, Afri, šali, Afrikos šalyje yra įgyvendinama nacionalinė politika. Taip pat santykiuose su partneriais. Kaip sakė komisaras, praeitą savaitę mes dalyvavome Tarptautinio Elbitos fondo pasaulio banko bendrame sutikime ir kur aptarėme įvairius bendrus klausimus kartu. Na ir dar vienas dalykas - darnumas su Afrikos partneriais. Tai yra labai svarbu, nes, kaip jau buvo pasakyta, tai nėra vien tik tai donorų ir naudos gavėjų santykis, tai yra partnerių santykis siekiant saugumo ir vystimosi tikslų. Taip dirbame ir su Afrikos sąjunga, regioninėmis ekonominėmis organizacijoms, ECOVAS, SADEK ir atskiromis valstybėmis. Ir kiekvienoje atskiroje valstybėje dirbame ne tik su vyriausybėmis, bet ir su pilietinė visuomenė, verslo bendruomenė, nes be jų įsitraukimo tikrai tikslų nepasieksime. Na ir visa tai yra susiję su tuo, ką vyriausiojo galiotinė vadina nuoseklių požiūrių. Nuoseklių požiūrių į saugumą, vystimasi, pasaulinius klausimus visose tose šalyse. Ir pateiksiu tris pavyzdžius iš Somalio, Sahelio ir Sudano. Somalis yra klasikinis pavyzdys, kai dar, kol nebuvo išorės veiksmų tarnybos, ES vykdė daug projektų, bet jie nebuvo tarpusavėje susiję. Turėjome vystymoji, vystymoji, vystomoji projektą, šiaurėje, kur buvo saugu tą vykdyti, taip pat buvo humanitarniai veiksmai visoje šalyje, taip pat saug, saugumo operacijų, Atalanta operacija, pavyzdžiui, kovojant su piratavimu, Afrikos sąjungos karinė misija Emoson e, mums padėjo kovoti su Al-Shabaab ir taip pat ES mokymo misija apmokant Somalio pajėgas. Tačiau visa tai vyko nesusijus tarpusavyje. Dabar išais veiksmų tarnyba ir bando įvesti darnumą per kolektyvinės diskusijas, per strategiją Afrikos kišuliui, kur yra numatyti kolektyviniai tikslai, kurių siekia visi tie, e, visos tos programos ir operacijos. Taigi dabar bandome visą tai uh, įgyvendinti praktikoje ir susitarti su naujomis Somalio valdžios institucijomis ir visa tartutinė bendruomenė, kad būtų galima paremti jų pastangas siekiant saugumo ir vystimosi tikslų šalyje. Sahelija Malio pavyzdys, pavyzdžiui, parodo, kad tikrai galima daug prisidėti plėtojant šalį. Donorų, pavyzdžiui, finansavimas buvo didžiulis ir švietimo, ir sveikatos aplinkosaugos rytise. Tačiau visa tai žlunga, jeigu saugumo, operacija, e, saugumo situacija ir karinė situacija visą tai sužlugdo. Iš tiesų nėra prasmės statyti mokykloje, vaikams nėra saugu e, eiti į mokyklas, nėra prasmės e, statyti ligoninių, jeigu jos yra uždaromos dėl saugumo trūkumo. Taigi, be vystimosi nepasieksime saugumo nieko met, nes žmoni, žmonės negalės gyventi ir užsimti ekonominę veiklą, ir vietoj to pereis prie kontrabandos ir panašių nusikalstamų veikų. Uh, Taigi dar prieš Malio krizę Sahelėje buvo panašių problemų, tačiau mes galbūt nepakankamai įtraukėme Afrikos partnerius. Tam bandant užkirsti kelią. Dabar bandome atkurti tas pozicijas ir dirbame ne tik vystimosi srityje kaiminėse šalyse, bet ir teikiame paramą saugumo pajėgoms per UCAP Sahel programą, padedame Nigeriui, kaimininiai šaliai ir bandome užkirsti kelią užkratui, nes irgi Nigeris nėra visiškai atsaug, apsaugotas nuo problemų, kurios gal, iškilo Malija, taip pat tas pats pasakytina apie Burkina Faso ir Mauritaniją. Taigi, išės veiksmų tarnybos, vystimosi komisaro bendri veiksmai iš tiesų yra labai koordinuojami ir per vystimosi fondą mes e, galime vykdyti atitinkamas programas, kurias vertina Afrikos partneriai. Ir patys afrikiečiai gali prisimti atsakomybę už savo saugumą. Pavyzdžiui, per Amazon Somaliją ir Efizmą Maliją, kur paremėme prancūzijos veiksmus. Sudanas. Pietų, Sudane, Pietų Sudanas visiškai nauja valstybė, kur bandoma nuo nulio sukurti šalį. Ten yra darni politika vykdoma ir, aišku, tai yra susijęs su įvairiais ES veiksmais, tą darome kartu su valstybėmis narėmis. Ir čia visi pradedame nuo nulio, galime pasidalinti dar, darbu ir pasirūpinti, kad kolektyvinis poveikis būtų pats didžiausias ir naudingiausias Pietų Sudano žmonėms. Ten situacija ir toliau yra labai sudėtinga, dėl to išorės veiksmų tarnyba daug pastangų skiria tam, kad būtų galima paremti Afrikos sąjungą, išspręsti likusius, likusias problemas tarp pietų ir šiaurės. Ir taip pat išvengti tam, iškirsti keliatiems konfliktams ir paremti pietų Sudano valstybę, kad ji įvestų teisinės valstybės kažkokius tai principus, nes ten vis tiek dar matome daug baisių žudinių ir panašiai. Taigi visi tie trys pavyzdžiai rodo, koks yra ryšys tarp to, kas vyksta politikoje, saugumo situacija ir aplinka. Sahelio regione, nuo Somalio iki vakarų rytų Saharos, aplink, aplinkos ir klimato pokyčiai iš tiesų turi didžiulės įtakos. Taigi mes turėtumėme suvaidinti konstruktyvinį vaidmenį tarp nusidėrybose ir vietos veiksmuose, kovojant su klimato kaita. Na, pavyzdžių iš tiesų yra ir daugiau. Išorės veiksmų tarnyba, paprašęs valstybėms narėms, taip pat dalyvauja ir programavimo procese, siekiant to darnumo. Taigi mes dirbame kartu su komisaru ir bandome apibriežti programas ir nacionalinėms vyriausybėms, kalbant apie nacionalinės partnerystės, regioninės partnerystės ir taip pat e, Europos vystimosi fondą. Aš aišku, apie jį galėsiu daugiau pakalbėti atsakydamas į klausimus. Na ir dabar eina į pabaigą dėrybos dėl partnerystės susitarimų. Kartu su priekybos komisaru mes bandome pasirūpinti, kad būtų pasiekti tie tikslai. Taip pat išorės veiksmų tarnyba dalyvauja uh, siekiant darnumo ir nuoseklaus požiūrio šioje politikos srityje. Dėkoju. Euh, euh, Dėkoju už euh, Jūsų įžangą ir daug kalbėjote apie Vakarų Afriką ir Sahelio regioną. Aš norėčiau pasidžiaugti ir tuo, kad ponas Didonija dalyvauja mūsų posėdėje. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs atvykote. Aš taip pat pakviečiau Ispanijos, Portugalijos, Vengrijos ir Didžiosios Britanijos parlamento atstovus, kad jie galėtų mums pristatyti savo veiksmus, bandant koordinuoti politikos, bandant, siekiant politinės darnos. Ir Ispanijos atstovas kalbės pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ispanija yra viena iš tų šalių donorių, Continuez, s'il vous plaît. Prašau tęsti. Pone pirmininkė, aš galiu Jums pažadėti, kad aš nieko neliečiau, jokių mygtukų nespaudžiau. Tūkstantis 1998 e, metais buvo patvirtintas e, veiksmų koordinavimo įstatymas ir ketvirtame straipsnėje yra nurodyti tokio bendradarbiavimo tikslai ir uždaviniai. Ir o, vyriausybė privalo. Spėrimas. No tengo prisa. Ne, aš tai niekur neskubu. a pesar de que el Ministerio de Administraciones Públicas y de Cooperación es responsable de la Nepaisant to, kad viešo bendradarbiavimo politika, e, politikos ministerija yra atsakinga už šį bendradarbiavimą, visa mūsų vyriausybė ir visos žinybos dalyvauja jį gyvendinant. Además, la cooperación española se ha venido Ir Ispanija pastarojų metų siekia kuo geriau derinti įvairius savo aktus bendradarbe. Ir mes šiuo klausimu darbiame su įvairiomis tarptautinės organizacijomis, skaitant ir jungtinės ta, tautas. Ponas Verhoinio parlamento pirmininkas savo kalboje kalbėjo apie tokį bendradarbiavimą kai komentavo apsirūpinimo maistų programos įgyvendinimą. y comisiones, entre ellos el grupo. Taigi viso bendradarbiavimo taryba ir įvairūs komitetai užtikrina įvairių žinybų bendradarbiavimą. Derinamas yra įvairių skyrių ir departamentų vaidmuo, yra skurtas bendradarbiavimo tinklas. Be to mes e, deriname veiksmus Be to mes esame parengę veiksmų koordinavimo planą, kuris bus gyven, gyvenimas nuo 13 metų iki 2016 metų. Recoge la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos. Ir šiame plane yra aiškiai nurodyta, jog mes turėtume stiprinti politikos koordinavimo e, veiksmus. Šiame plane kalbama apie tai, kaip veiksmingai galima būtų koordinuoti savo veiksmus ir kaip galima būtų stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, ypač dirbant su įvairiomis Ispanijos bendrovėmis. Užsienio reikalų ministras ir visumo bendradarbiavimo ministras nuolatos bendradarbiauja. Mes tengiamės taip pat, rengdami šį planą, atsižvelgti ir ES gairės. Išskiriame keturias sritis. Pirmiausia, mes turime didinti valstybės tarnautojų informuotumą šiuo klausimu. Antra, turėtume skelbti viešai tokio, dėl tokio bendradarbiavimo pasiektus rezultatus ir kalbėti apie tai, e, ko siekiame ateityje. Ispanija taip pat aktyviai dalyvauja rengiant įmonių socialinės atsakomybės e, planus, atsižvaldama į tarptautinius susitarimus šiuo klausimu. Ir mes e, savo veikloje remiamės komisijos 2005 metais paskelbtų dokumentų. Ir e, 2001 m. kovo mėnesį mes paskelbėme savo veiksmų planą ir jame jo šio plano 39 straipsnio pirmojo dalyje yra konkrečiai paminėta įmonių socialinė atsakomybė. Be to buvo sudaryta darbo grupė, kurioje dirba valstybės tarybos atstovai ir politikos koordinavimo direktorato atstovai. Ši darbo grupė rengs tokio bendradarbiavimo standartus ir kriterijus. Bendradarbiavant su užsienio e, reikalų ministerija ir žmogaus teisų įgaliotiniu. Ši grupė turėtų e, parengti e, taisyklės, kurios bus taikomos įmonėms reikalaujant iš jų socialinės atsakomybės. Enfin, ça, c'est très gênant. Est-ce qu'on peut pas euh, dire. Tai visiškai trukdo mums dirbti. Gal mes galėtume kreiptis į techninės e, tarybas. Mes negalime dirbti, kai kyla toks triukšmas. Matote, štai yra ir puikus e, pavyzdys to, kai, kai, e, kai veiksmai nėra koordinuojami, nes tokie bandymai turėtų būti atliekami, kai posėdžių salėje nevyksta joks posėdis. Uh, concedemos una importante. Galiu tęsti. Na, aš tik gal tokio, to, tokios signalizacijos įsijungimo prarandu laiką. Permítame que destaque la importancia del trabajo que está haciendo en su. Aš norėčiau taip pat paminėti, jog mes nemažai dirbame bendradarbiavome su jungtinėmis tautomis e, apsirūpinimo maistų e, klausimu. Tenai buvo sudaryta darbo grupė ir da, dabar da, e, kalbama apie konsultacijas, konsultacinę grupę, kuri turėtų parengti septynis principus, kurie bus taikomi uh, savanoriškų pagrindų. Ir šie principai apibūdins, kaip galima būtų užtikrinti, jog visos investicijos būtų tvarios ir darnios. Ispanijoje Mes paskirėme ministeriją, kuri yra atsakinga už nacionalinį veiksmų derinimą su tarptautinė politika. Be to mes kovojame su badu ir uh, su, uh, galvojame, kaip galima būtų padėti perkeltiems asmenims. Ispanija ir Kolumbija sudarė darbo grupę šiuo klausimu ir mes parengėme Ši grupė ketina parengti darbo dokumentą, kuris bus aptartas plenarinėme posėdėje e, šių metų pabaigoje. Mums reikia politinės valios tam, kad galėsime pasiekti visų šių ilgalaikių tikslų. Nepaisant to, kad e, donorai labai lietai integruoja politikos koordinavimo principus į savo darbą, vis tiek turėtume nenuleisti rankų ir turėtume dirbti Ir todėl rengimos garės turėtų padėti mums visiems, Europos Sąjungai ir valstybėms narėms bendradarbiauti. Taip, ir patingai turėtų sustiprinti dialogą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos Sąjungos struktūrų. Ir taip pat turėtų padėti mums geriau bendradarbiauti su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, skaitant uh, jungtinės tautas. Ir taip mes visi sutelkę jėgas galėsime tikėtis geresnių veiklos rezultatų. Dėkoju. Dėkoju ir dar kartą atsiprašau už tai, kad uh, jums kalbant įsijungdavo realiai signalizacija, bet tai niekiek nesutrukdė jums pristatyti savo nuomonę. O dabar norėčiau suteikti žodį Vengrijos atstovams, kad jie mums papasakotų apie tai, kaip jiems sekasi derinti varius politikos veiksmus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kol dar neįsijungė signalizacija, aš pasakysiu Jums, kad aš norėčiau pasidalinti su Jumis geromis ir netokiamis geromis žiniomis apie tai, kas vyksta šiuo metu Vengrijoje. Šiuo metu da, Vengrijos vyriausybė dar neturi vystimo uh, strategijos, tačiau, kiek aš sužinojau šį rytą, mūsų ūsinių reikalų ministerija šiandien pradėjo renkti tokią strategiją. Kartu uh, paraleliai, tai yra įvairios nevyriausybinės organizacijos dirba e, Vengrijoje ir rengia dabartinės situacijos vertinimą. Taigi visi šie veiksmai buvo pradėti po to, kai 2011 metais mes ėmėmės pirmųjų e, žingsnių. Tuomet parlamente mes sugebėjome pasiekti penkių partijų sutarimą dėl to, kad mums reikia uh, uh, vystumo bendradarbiavimo strategijos, parlamentas patvirtino vietingamą rezoliuciją, kuri paragino užsienio reikalų ministeriją parengti vystumo strategiją, skiriant ypatingą dėmesį vystumajam bendradarbiavimui ir veiksmų koordinavimui vietos ir uh, nacionalinių lygmenimis. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir uh, uh, šiek tiek pakalbėti apie tai, kokios strategijos laikomasi dabar ir kiek lėšų yra skiriama įvariems projektams ir kiek veiksmingi yra šie projektai. Labai dažnai mes, mes matome, kad jei koordinavimas būtų geresnis, tuomet kad ir nedidelis, e, nedidelės turimas lėšas galima būtų išleisti kur kas veiksmingiau. Mūsų uh, e, dvišalim bendradarbiavimui skiriame kiek mažiau, e, mažiau nei pusė milijono, milijono. Ir todėl, aišku, mes neturime pakankamai išteklių tam, kad galėtume tinkamai koordinuoti visumą bendradarbiavimo veiksmus. Ir įvairios ministerijos gal imasi skirų žingsnių, tačiau do, do, jų nepakanka. Mes norėtume pasinaudoti Višigrado šalių patirtimi Neseniai ES koordinuodama savo veiksmus su nevyriausybinės organizacijomis šiuose keturiose šalise pradėjo gyvendinti projektą. Ir mes du kartus lankėmės tose šalise, kur vykdomi šie projektai. Ir profesionaliausias profesionaliausia nevyriausybinė organizacija e, Višigrado šalise yra e, Čekijos organizacija, kuri vadinasi People in Need ir ji pradėjo pirmoji derin, kalbėti apie tai, jog būtina derinti visumo bendradarbiavimo politiką visuose šiuose keturiose Višigrado šalise. Bet jau kalbėti apie tai, kad vyriausybė turėtų patvirtinti atitinkamas garės. Mes e, stengiamės įvertinti. Uh, įvairius projektus gyvendinamus Etiopijoje ir Kenijoje. Taigi ši e, organizacija People in Need, PIN, pasinaudodamas savo daugiau nei 20, meč, 20 metų patirtimi, bando koordinuoti Višegrado šalių veiksmus. Ir aš raginu savo vyriausybę pasimokyti iš šios organizacijos ir galiu tik tai paraginti kitus nacionalinius parlamentus ir vyriausybės e, išnagrinėti šios organizacijos darbo metodus. Ir mes raginame ir ūsnių reikalų ministrą ne tik padidinti finansavimą skirtą vystimui, bet ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų veiksmingiau naudoti kad ir nedidelės turimas lėšas, pirmiausia, plėtojame bendradarbiavimą su keturiomis Višegrado šalimis. Mes, e, parlamentarai, pirmiausia, turime užtikrinti, kad, kad vyriausybės ir nevyriausybinės organizacijos elgtųsi atsakingai. Ir todėl mes tikrai galime nemažai prisidėti prie to, kad būtų plėtojamas veiksmų koordinavimas, ypač regioninių lygmenių. Ir jeigu jums bus įdomu, aš vėliau galėsiu jums išsameu papasakoti apie tai, kaip mums sekasi bendradarbiauti. Dėkoju Vengrijos atstoviai, o dabar kviečiu Portugalijos atstovus pasisakyti. E, Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Aš ketinu padalinti savo kalbą į dvi dalis. Pirmiausia, kalbėsiu apie politikos nuoseklumo e, sritį Portugalijoje ir taip pat kalbėsiu apie mūsų parlamento iniciatyvas. Svarbu, aišku, užtikrinti, kad visi žmonės galėtų gyventi nebijodami ir nepatirtų nepritekliaus. Tai svarbiausia visiems ir tai svarbiausia tikslai Užtikrinant politikos nuoseklumą vystimosi labui, mes norime sukurti geresnę gyvenimo lygį, užtikrinti saugumą ir teisingumą. To siekia Portugalijos parlamentas. Politikos nuoseklumas dabar jau tapo neatsiejama mūsų darbo dalimi Tai reiškia, kad reikia koordinuoti veiksmus, užtikrinti sinergiją, vengti veiksmų dubliavimuose ir padaryti daugiau siekiant tvaraus vystimuose. Negalime, aišku, ignoruoti to konteksto ir dabartinės padėties. Biudžeto suvaržymai, ekonominiai sunkumai Tačiau vis tiek turime nusekliai vykdyti išorės politiką. Vis dėlto ji turi būti nuseklesnė ir geriau koordinuota. Reikalingas geresnis suderinimas nacionalinių lygmenių vystimosi politikos. Portugalija yra viena tų ES valstybių narių, kurioje galioja rezoliucija dėl politikos nuseklumo vystimosi srityje ir ES, ir e BPO, ir jungtinėse tautose yra panašios rezoliucijos ir gairės. Ir kai mes patvirtinome savo rezoliuciją 2002-aisiais, buvome pirma ES valstybė narė tai padariusi. Mes siekime užtikrinti politikos nuseklumą įgyvendinant visus vystimosi tikslus. Turime siekti nusiklumo ir tarp žinybinio dialogo tarp įvairių ministerijų. Būtent todėl mes įsteigėme darbo grupę. Atitinkamiems klausimams spręsti. Taip pat atsižvelgėme į Europos komisijos su politikos nuseklumu susijusius veiksmus. Taip pat norėčiau priminti tūkstantmečio vystimosi tikslus ir tai, kad jie taip pat aktualūs, kalbant apie nacionalinius planus. Mes savo nacionalinių lygmenių siekiame sinergijos, siekiame derinti Portugalijos veiksmus su besvystančių šalių tikslais, siekime užtikrinti didesnį nuoseklumą susijusi su saugumo lyčių lygybės tikslais ir kitais. Mes turime galiojančią saugumo ir vystimosi strategiją, nes šios sritis yra tarpusavėje susijusios, būtent todėl yra parengta bendra strategija. Neįmanoma užtikrinti saugumo, neužtikrinant vystimosi ir atvirkščiai. Taigi vykdome atitinkamą bendradarbiavimą, siekiame nuseklumo ir apie tai norėjau šiandien pasakyti. Toliau antra mano kalbos dalis - parlamento iniciatyvos. Parlamentas imasi įvairių veiksmų ir iniciatyvų. Uh, Ir mūsų teisėkuros iniciatyvose yra atsižvelgiama į politikos nuoseklumą. Visi parlamento nariai žino, kad jų darbas viename komitete gali būti tiesiogiai susijęs ir daro įtaką kitų komitetų darbui. Taigi svarbu atsižvelgti į bendrus tikslus. Mes turime užtikrinti sąveiką tarp tokių sričių kaip socialinė apsauga ir švietimas, pavyzdžiui arba sveikatos priežiūra ir taip toliau. Yra dar daug sričių, kuriuose būtina labiau užtikrinti politikos nuoseklumą. Visos parlamento frakcijos turi siekti politikos nuoseklumo. Taip pat yra patvirtintos tam tikros rezoliucijos, politikos nuseklumo vystimosi labai srityje. Ir yra, pavyzdžiui, rezoliucija, kurioje skatinama vyriausybė imtis aktyvių veiksmų susijusių su ketvirtuoju ir penktuoju tūkstantmečio vystimosi tikslais. Ir ši rezoliucija mūsų parlamente buvo priimta vienbalsiai kaip mes dar galime pasinaudoti mums suteiktomis galiomis Mes aptarėme šios e, klausimus ir komitetuose, ir, parlami, ir plenarinėje sesijoje. Diskutuodami visais klausimais keliame politikos nuseklumo klausimą, kuris turi būti apsvarstytas ir su ministrais. Svarbi taip pat ir vystimosi politikos stebėsena. Mes pasinaudojame ir komisijos uh, gerąją patirtimi. Mes, kaip parlamento nariai, vėlgi užduodame klausimus ministerijoms ir akcentuojame, kad politikos nuoseklumas yra aktualus visose srityse. Ir dar pabaigai pasakysiu, kad e, parlamente vyko daug klausimų daug seminarų, kuriuose taip pat didžiausias dėmesys buvo skirtas politikos nuseklumui. Ir mes dažnai savo darbo tvarkę įtraukiame ir klausimus susijusius su veiksmais po 2015. Ir vėlgi iš šios perspektyvos kalbame apie šios veiksmus. Taigi mes e, kalbame apie tai, kas yra būtina, kas užtikrins geresnį žmonių gyvenimo kokybę. Politikos nuoseklumas yra mums labai svarbus. Ačiū. O jau dabar žodį suteikiu Junktinės karalystės atstovui ar atstoviai ir prašyčiau jūsų labai trumpai pristatyti savo mintis. Ačiū. Kaip žinote, tikriausiai nuo 97-ųjų Junktinėje karalystėje yra tarptautinio vystimosi ministerija, nepriklausoma ministerija, yra mm, ministras ir parlamentinis komitetas, kurio pirmininkas aš esu. Aš manau, kad du svarbiausi veiksniai susijęs su veiksmais Junktinėje karalystėje. Pirmiausia, susitarimas tarp partijų mm, suteikti 0,7 procentus um, BNP. Tai mūsų pagrindinis tikslas ir uh, mūsų vyriausybė uh, paskelbė, kad uh, kaip tik tą dydį, 0,7 procentų dydį ir užtikrinsime Tai bus 11,3 milijonus svarų. Be abejo, susilaukėme dėl to kritikos ir iš žiniasklaidos, ir iš dešiniųjų konservatorių partijos, ir iš nepriklausomos, ir iš jungtinės karalystės nepriklausomos partijos, kurios pozicijos stiprėja, kaip žinote, ir kuri kvestionuoja jungtinius karalystės narystę Europos Sąjungoje. Taigi mes esame labiau nei bet kada nusiteikę pagrysti um, ir apginti savo nusiteikimą skirti lėšų vystimuisi ir taip pat svarbu užtikrinti, kad tos lėšos panaudojamos veiksmingai. Ir mes taip pat siekiame nuseklumo keliais būdais. Pirmiausia, dabartinė vyriausybė m, mm, užsibrėžė atlikti daugiašalės pagalbos mm, teikimo peržiūrą iki šios parlamento kadencijos pabaigos. Ir taip pat priėmė sprendimą dėl įvairių vystimosi agentūrų veiklos ir jų veiksmingumo, ypač susijusio su tūkstantmečio tikslų, tūkstantmečio vystimosi tikslų pasiekimu. Ir iš tikrųjų nustatyta, kas yra didžiausi pagalbos gavėjai. Paaiškėjo, kad daugiausia lėšų yra skirta e, pačiai Europos Sąjungai. Ir šioje peržiūroje yra pateikiamos rekomendacijos. Ir pastebima tai, kad kaiminystės politika ir vystimosi politika yra dažnai painiojamos. Taip pat e, peržiūrėje kalbama apie globalius vystimosi fondus, kuriems Jungtinė karalystė pritarė. Taip pat tose šalyse, kuriuose Junktinė karalystė vykdo dvišalės programas, jungtinių, Junktinės karalystės atstovai yra nusiteikę stiprinti bendradarbiavimą ir mes lankomės tose šalyse, su kuriomis palaikome dvišalius santykius ir vyksta tokie susitikimai kuriuose dalyvauja dažnai, aišku, ir ES, ir komisijos atstovai, bet ir e, Kanados, Australijos, JAV ir kitų šalių atstovai. Taip pat siekiama įtraukti ir Kiniją, ypač kai kalbama apie vystomąją pagalbą Afrikai. Mes pasiekėme tikslo skirti 0,7 BMP šiomis e, sunkiomis ekonominėmis aplinkybėmis ir dabar mūsų kitas tikslas e, labiau sustiprinti mm, vyriausybės politikos nuseklumą ir veiksmų nuseklumą vystimosi srityje. Ypač aktualūs mokesčių klausimai. E, Junktinė karalystė nori įtraukti šį klausimą į didžiojo aštuoneto viršūnių susitikimą. Norime kalbėti apie mūsų mokesčių politikos ir mokesčių politikos skaidrumo besivystančioms šalims. Ir aš e, kėliau šios klausimus ir komisijos nariui šiandien, taigi yra daug politikos sričių, Turime atsižvelgti ir tai, kad mūsų priekybos politika taip pat dažnai yra kengsminga besivystančioms šalimis, nes mes dažnai laikomės netinkamų standartų ar eksporto subsidijų ir mes tikrai turime užtikrinti, kad besivystančios šalis turėtų vystimosi realias galimybės. Ir taip pat mes pritarėme tam, apie ką kalbėjo komisijos narys, pritarėme bendram programavimui, Tačiau turime realiai viską vertinti ir suvokti, kad visos nacionalinės vyriausybės, kurios prisėmė įsipareigojimus susijusius su vystomąją pagalbą, iš tikrųjų turėtų priimti savo sprendimus, bet taip pat ir bendradarbiauti su kitais donorais, užtikrinant, kad mūsų veiksmai neprieštarautų vieni kitiems, kad jie papildytų vieni kitus ir galiausia, kad e, ta vistomoji pagalba būtų aiški ir aišku, iš kur ji ateina ir kam skirta besivystančiose šalise. Ačiū. Merci, Dėkoju, Sarui Brūš. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie pristatė geros praktikos pavyzdžius. Dabar išklausysime norinčių pasisakyti. Taigi norėčiau, kad diskusijose dalyvaujantis atstovai kolegos prisistatytų pirmiausia, pasakytų, iš kur jie yra. Pirmoji mano sąrašė yra ponia Arena. Iš Belgijos, man atrodo. Ačiū, ponė Pirmininkė Marija Arena iš Belgijos senato esu. Pritariu tam, kad darnumas ir koordinavimas reikalingas ir kad pagalba turi sudaryti 0,7 procento. Na ir labai dažnai to šalis, e, kurios atrodytų teikia tą pagalbą, irgi gauna naudos, kalbant ir apie uh, saugumą, ir apie aplinkosaugą, ir kitus dalykus. Taigi, aišku, kalbant apie veiksmų koordinavimą, pirmiausia yra laisvas priekybos susitarimas ir investicijų apsauga. Mes Belgijos senate parengėme rezoliuciją, kuri bus perduota ir Europos komisijai, kur reikalaujama, kad būtų uh, aiškiai informuojama apie visus priekybos susitarimus ir investicijų apsaugas, taip pat aplinkosauginiai socialiniai straipsniai turi būti tose sutartėse aiškiai įvardyjami. Na ir turi būti taikomos sankcijos, jeigu nėra laikomasi tų nuostatų ir taip pat turi būti užtikrinamas šalies suverenumas, nes nėra normalu, kad jeigu šalis, kurios investicijos yra apsaugomos, ji turi e, taikyti sankcijas savo pramonės įmonėms. Taip pat biudžeto formavimo skaidrumas irgi yra būtinas. Taip pat mes savo rezoliucijoje reikalavome, kad tarptautinės korporacijos būtų atskaitingos ir atkreipėme Europos komisijos dėmesį į skaidrumo direktyvą. Ta direktyva turi būti tinkamai taikoma ir tie skaidrumo principai susijęs su politikos darnavystymosi labui turi būti privalomi ir taikomi visoje ES. Dėkoju, dėkoju už tai, kad labai glaustai pasisakėte. Dabar Mark Angel iš Luksemburgo. Ačiū, bičiuli Šarli. Norėčiau trumpai pakalbėti apie tai, kaip mes kalbame, mes, ką mes darome su politikos darnavystymosi labui Luksemburgė. Jau mes dešimt metų taikome 0,7 procento nuo savo biudžeto vystomai bendradarbiavimui ir ketiname per kelis metus pasiekti 1 procentą. Ir tam pritarė visos politinės partijos. Taigi aš manau, kad netgi esant sudėtingai biudžetiniai situacijai, manau, kad tas konsensusas vis tiek turi galioti. Mes Luksemburgė pakeitėme savo įstatymą dėl bendradarbiavimo, aš pateikiau pasiūlymą dėl šio įstatymo pakeitimo 2009 metais, mes politikos darną įtraukėme į savo įstatymą ir diskusijose su vyriausybė aptardami šį. E, Šį įstatymą numatėme dvi, du straipsnius, kur kalbame apie politikos darną. E, Ir viename straipsnėje kalbame apie tai, kad ministrai turi parengti ataskaitas parlamentui ir raštu ir žodžiu turi būti pristatoma situacija ir e, apie politikos darnumą ir taip pat įsteigėme tarpžinybinę tarnybą, kurioje atstovaujamos visos ministerijos ir kur yra aptariami vystimosi klausimai. Politikos darnumas dabar yra numatytas įstatymė pas mus, tačiau, aišku, nėra dar tai taikoma plačiai praktikoje, bet mes to irgi sieksime. Taip pat Luksemburgo parlamentas bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, tomis, kurios irgi dalyvauja tarp žinybinio komiteto posėdžiuose. Du kartus per metus užsienio reikalų ministerijoje vyksta tie susitikimai ir iš tiesų parengėme, jie parengė tokį barometrą apie politiko, politikos darnumą ir uh, Tai yra puikia informacija, kuri yra pateikiama ne tik parlamentui ir politik, politikams, bet ir visai visuomeniai apie politikos darnumą ir būtent tokio e, darnumo, toks darnumo pavyzdys e, yra mums labai naudingas, kalbant apie įvairias politikos rytis. Na ir mūsų darbo grafikas parlamente yra toks, kad viso, kiekvienais metais e, Liepos mėnesį yra pateikiama ataskaita, taip pat rugsėjo mėnesį parlamentas ir nevyriausybinės organizacijos kartu susitinka su šalių partnerių ambasadoriais ir aptarė situaciją. Na, o po to spalio mėnesį vyksta metinės diskusijos apie bendradarbiavimą. Mes ėmėmės pastangų ir bandėme uh, įkurti tokį kompensacijų fondą. Ir dabar įsteigus tą kompensacijų fondą yra investuojama į tokias, na, atsakingas ir, taip tariant, švarias firmas. Kalbant apie viešuosius pirkimus ir kitus dalykus, jeigu turėtumėte klausimų, aš galėčiau pateikti e, pavyzdžių iš mūsų patirties. Dėkoju. Ačiū Markui Angeliui. Iš tiesų galėčiau tik tai pasakyti, kad pristatėte pavyzdinę šalį vystomo bendradarbiavimo prasme. Na, o dabar žodį suteiksiu poniai Lilval iš Švedijos. Tikiuosi, kad teisingai perskaičiau jūsų pavardę. Žodis jums. Labas rytas. Desirija Lilval. Esu iš Švedijos. Atstovauju užsienio reikalų komitetui Švedijos parlamente. Ir politikos darnos klausimai, aišku, yra labai aktualūs, kalbant apie darbo tvarkę po 15 metų ir aš norėčiau plačiau apie tai pakalbėti. Aš tris pastabas norėčiau išsakyti. Pirmiausia, užsienio reikalų komitetas ėmėsi iniciatyvos parengti ataskaitą, e, sureaguojant į komisijos komunikatą dėl ES pozicijos tartautinėse dėrybose dėl, penkio, dėl laikotarpio po 15 metų. Komisijos požiūris komunikate yra toks, kad e, iššūkiai susijęs su kova su skurdu, siekiant klėstėjimo ir tvarumo, visi tie dalykai yra tarpusavyje susiję. Dėl to, kalbant apie tūkstantmečio plėtros tikslus ir laikotarpį po 20 metų, tie dalykai turi būti susiję. Taip pat žuvininkystės politika, žemės ūkio politika, aplinkosauga ir priekyba taip pat ir kitos sritys, čia akivaizdu, kad ES sprendimai labai veiksmingi tose šalise naudos gavėjose. Na ir ES yra didžiausias donoras pasaulyje ir ES yra prisėmusi daug įsipareigojimų. Taigi mūsų komitetas mano, kad politikos darnumos vystimosi labai turėtų būti svarbiausias matmuo, kalbant apie diskusijas po 15 metų. Taigi aš būčiau labai dėkinga, jeigu jūsų indėlis būtų kuo galima didesnis šioje srityje. Dėkoju. Na ir dabar žodis ponui Bozinovič iš Kroatijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti savo šalies vardu, atstovauti savo šaliai, kuri greit įstos į Europos Sąjungą. Aš esu ypatingai dėkingas už galimybę, kurią suteikė šis komitetas ir taip pat kitos institucijos, būtent jau dabar mums prisidėti prie tų bendrų tikslų šioje svarbioje politikos rytyje. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasakyti, kad Kroatija, na, pagal dydį yra nedidelė šalis. Na, o mūsų tikslas laikytis pagrindinių principų regionės plėtros rytyje ir mes daugiausia dėmesio skiriame dviems sritim. Pirmiausia, bandome padėti regionui, iš kurio gauname tikrai pozityvių žinių pastarosiomis dienomis. Aš turiu minė Kosovo ir Serbijos susitarimą. Ir kur na, iš tiesų, Kruatija yra sukaupusi unikalios patirties e, savo dėrybose. Mes dėrėjomės labai unikaliai ir bandome dabar perduoti žinias, tas žinias, kurias sukaupėme tame procese kitiems pietričių Europos par partneriams. Taigi bandome perduoti tas žinias, kurios yra labai svarbios, kalbant apie mūsų regiono plėtrą. Taip pat mes labai aktyviai dalyvaujame tarptautinėse misijose ir operacijose. Bandome tuos dalykus susijęti. Afganistane esame nuo 2003 metų ir investavome į maždaug 40 įvairių projektų, laikantis pagrindinių politikos principų. Tai yra investicijos į valstybės kūrimą, švietimą, sveikatą ir smulkių įmonių plėtrą. Prieš dvi dienas mes naująją mokyklą atvėrėme Mažarifo Rifoje ir taip pat įtraukiame moteris į verslą Afganistane ir dirbame kitose srityse. Taigi, ponė pirmininkė, ačiū Jums už galimybę ir mes laukiame galimybės visapusiškai įsilieti į šią labai svarbę ES politikos rytį. Dėkuoju. Kadangi laiko yra nedaug, tai gal ir baigsime Neprimsiu daugiau norinčių pasisakyti į kalbėtų sąrašą, galbūt jau, jau, jau, jau uždarome ir dabar pasisakys tik tie, kurie jau yra užsirašę mano kalbėtų sąraše. Kolegė iš Bundestago. Zunächst möchte ich mich. Äh, Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs surengėte šią diskusiją. Pirmą kartą vyksta formalus nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento susitikimas skirtas šiam klausimui. Tai yra svarbi proga mums pasidalinti nuomonėmis, bet ir galimybė mums geriau susipažinti. O tai reiškia, kad ir suprasti, kaip geriau galėtume koordinuoti savo veiksmus. Kolega iš Didžiosios Britanijos kalbėjo apie tai, kad kad Britanijos vyriausybė jau pasiekė nustatytą tikslą skirti 0,7 procento bendrų nacionalinių pajamų vystomam bendradarbiavimui. Mes dėja atsiliekame, mūsų rodiklis yra tik tai 0,39 procento ir todėl mes norėtume pasimokyti iš kitų šalių ir ap, aptarti šį klausimą su jumis, tam, kad galėtume geriau apibriežti savo prioritetus. Visi klausimai, kurie vienaip ir kitaip įtakoja vystomą bendradarbiavimą, turėtų būti svarstomi mūsų komitete. Mes to siekiame ir keliais atvejais mums pavyko susitarti su visomis partijomis. Aš beje atstovauju opozicijai ir aš džiugiuosi, kad kelis kartus mums pavyko susitarti su valdančia valdančią partiją. Pavyzdžiui, kai buvo rengiami priekybos susitarimai su Peru ir Kolumbija. Vyriausybė da, parengė šių sustarimų projektus ir mes pagalvojame, kad juose nepakankamai daug dėmesio skiriama vystymui ir todėl mes prieštaravome. Ir vyriausybė atsižvelgė mūsų pastabas. Labai svarbu yra be abejo padėti pačioms šalims, bet ir uh, nemažiau svarbiau yra koordinuoti veiksmus ES lygmenių. Mes turėtume turėti galimybę pateikti savo nuomonės ES institucijoms. Aš manau, kad tai padėtų mums tikrai geriau koordinuoti savo veiksmus. Neturėtume turėti jokių iliuzijų. Koordinuoti veiksmus šalyje partneryje labai svarbu ir tai čia dar daug ką galime gerinti. Mes, e, parlamentarai, turėtume siekti, kad ES lygmenių būtų apibrieštos pagrindinės bendarbiavimo temos ir kad mūsų vyriausybė galėtų uh, jos aptarti ir uh, pritarti šiems temoms. To, ponia Bauer iš Austrijos. Ačiū, pirmininkė. Austrijoje jau ilgą laiką vystomojo bendradarbiavimo politikos koordinavime su kitomis politikomis sritimis yra atvirtintas įvairiose teisės aktuose, tačiau realiai įgyvendinti šias nuostatas nėra lengva. Mes taip pat dar nepasiekėme nustatyto 0,7 procento tikslo Mes turime e, vystimo e, pakomitetį, kuris dirba Austrijos parlamente ir šis komitetas posėdžiauja reguliariai, jis taip pat reguliariai susitinka su nevyriausybinėmis organizacijomis. Norėčiau pakomentuoti šį susitikimą, e, pakomentuoti tai, kas vyksta čia dabar. Aš džiaugiuosi, kad surinktas šis tarp parlamentinis susitikimas. Europos parlamentas dar 2011 metais pradėjo kalbėti apie būtinybę derinti po įvairius politikos veiksmus. Ir apie tai kalbame ir šiandien. Ir taip aiškiai parodo, kurgi yra pagrindinė problema. Mes kalbame apie tai, kokiuose sritise reikėtų da, imti da, paža, e, kurios, kuriuose reikėtų siekti pažangos. Europos parlamentas 2011 metais parengė e, e, pranešimą ir jo 21 straipsnį yra kalbama apie dialogą, apie tai, kad jis turėtų vykti remintis konkrečiais kriterijais ir kad būtina nustatyti pažangos vertinimo kriterijus. Taigi šiame pranešime yra išdėstytas labai konkretus uh, darbo metodas ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar buvo daroma kas nors, nors po to, ar buvo parengtas koks, koks nors kriterijų remintis, kuris galima būtų vertinti tą, tokią pažangą sąrašas. Manau, kad mes, nacionaliniai parlamentai, galėtume prisidėti prie uh, tokio sąrašo rengimo. Mes be abejo galime dirbti savo šalyse ir uh, siekti panašių rezultatų, tačiau aš manau, kad svarbu mums sutelkti jėgas ir ES lygmenių. Dėkoju. Dabar jau turėsime baigti svarstyti šią labai įdomią temą. Labai įdomi buvo diskusija, dėl to, kad jūs išsakėte įvairias nuomonės. Ir čia kalbėjo tik tai nacionalinių parlamentų atstovai, Europos parlamento nariai įdėmiai klausėsi ir aš galiu jums pasakyti, o kalbu dabar kaip, kaip žmogus atsakingas už politikos veiksmus derinimą vystimo labui, kad jūsų pastabas buvo labai įdomus. Poniai Bauer, galiu pasakyti, jūs klausėte apie, apie darbų kalendorių ponas Pyvalks, e, ponio Pygos minėtas dokumentas turėtų būti parengtas iki gruodžio mėnesio, po, po to, atsiprašau, mes gavome pasiūlymą gruodžio mėnesį, po to man buvo skirti galiojami rengti pranešimą ir aš darysiu viską tam, kad e, mes galėtume patobulinti politikos veiksmų derinimą. Aš sutelksiu kolegas Prieš kelis mėnesius e, mums buvo suteiktas mandatas. Danijos pirmininkavimo metu buvo suteiktas e, mandatas ir mes e, tikiuosi, kad po šio darbo tikrai turėsime įdomių politinių pasiūlymų, uh, Atsiprašau, kad dabar turime nutraukti diskusiją, nes laiko mums nebeliko. Dabar norėčiau apibrendinti tai, apie ką buvo kalbėta. Daug kas kalbėjo apie bendrus kriterijus, kurie leistų mums vienodai vertinti politikos e, derinimą. ABPO šiuo metu vyksta įvairios diskusijos, mes labai įdėmiai stebime. Mums reikia viską suvokti vienodai, viską interpretuoti vienodai. Lisabono sutartyje yra ir šitas mūsų pareigojimas uh, vykdyti visumąją politiką. Ir uh, mums reikia lėšų tam, kad galėtume tinkamai gyveninti šią nuostatą įtvirtintą sutartyje. Antra, šis susitikimas yra puikiai proga mums uh, pakalbėti tais klausimais, kurie yra labai svarbus, kurie yra svarbiausi. Aš norėčiau dar kartą jums priminti, kad politikos veiksmų derinimas turėtų būti vykdomas visose e, sektoriuose. Visose sektoriuose ir sritise, kurios vienaip ir kitaip įtakoja vystimą. Tai yra. E, ir klausimų, kuris su biokūru ir, ir E, žemės ūkio politika ir apsirūpinimus maistų pasaulyje. Mes taip pat turėtume kelti klausimą ir apie metodą. Ir kalbėdamas apie metodą, aš norėčiau pasakyti du dalykus. Pirmiausia, čia Europos parlamente jūs beje minėjote kad e, nėra lengva vykdyti parlamentinę priežiūrą šioje srityje savo, savo šalyse. Čia taip pat mes susidurime su tokiamis, tokiamis problemomis. Mums Europos parlamente labai kartais būna sunku uh, bendradarbiauti su kitais komitetais, nes jie tiesiog to nenori. Taigi reikia šiek tiek dar juos pamokyti, kad jie suprastų, kad bendradarbiavimas su mumis yra svarbus. Ir aš turiu labai aiškiai pasakyti, atvirai pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas su kitais komitetais šiuo metu tikrai nėra pakankamas. Ir, ir čia aš norėčiau priminti, kad būtina laikytis statuto kuris reikalauja, kad septyni komitetai privalo bendradarbiauti su e, kitais partneriais. Mes esame 28 ir turime kartu visi prižiūrėti, kaip vykdoma visumą bendradarbiavimo politika, o vykdyti šią kontrolę nėra lengva, nes paprastai e, e, biudžete nėra, šios lė, pagalbos lėšos nėra įtrauktos į. De, mūsų biudžetą, viskas lieka valstybėse narėse rankose ir Europos parlamentas negali vykdyti jokios kontrolės dėl to, kad kol kas tokių įgaliojimų mūsų sutartys nesuteikia. Kaipgi mes galėtume užtikrinti, kad visi siektume bendro tikslo? Kaip galėtume užtikrinti, kad 28 šalios, šalis laikytųsi tų pačių o, principų plėtodamos vystamąją bendradarbiavimą? Kaipgi, kągi mes galėtume padaryti tam, kad pagerintume dabartinę situaciją? Aš galiu Jums pateikti labai paprastą pasiūlymą. Aš esu atsakingas už rengiamą pranešimą, kurį minėjau, o Jūs atstovaujate nacionaliniams parlamentams. Uh, Jūs galite kreiptis į mūsų sekretorijatą ir pateikti savo pastabas. Galite išsakyti ir, ir savo komentarus, savo lūkesčius. Ir aš taip pat siūlyčiau Aš, siūly, aš galiu Jums štai ką pasakyti, kad aš Jums siūlau uh, susipažinti su pirmuoju, pirmąją dokumento redakciją, kai tik mes ją turėsime. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasinaudo, pasinaudosite šią progą ir ponas Mičel pritarė man, jis yra PP e frakcijos e, koordinatorius šiame koordina, e, komitete. Uh, Ir jūs savo nacionaliniuose komitetuose taip pat galėtumėte svarstyti šį klausimą, svarbu politikos bendradarbiavimo, politikos veiksmų koordinavimo klausimą savo komitetuose. Mūsų laukia ilgas kelias ir būtų gerai, jeigu mes žengtume koją kojon, derindami savo nuomonės ir darbo metodus. Ir baigdamas, aš norėčiau pateikti Jums du pavyzdžius, kurie mūsų, mano galva, yra labai geri. Pirmasis Jei aš gerai prisimenu, e, Niderlandų ministrų taryboje posėdžio pabaigoje kiekvieną kartą buvo išklausomas uh, pareigūnas atsakingas už vystomą bendradarbiavimą ir tuomet visi ministrai galėjo ta, derinti savo veiksmus. Ir dar vienas geras pavyzdys tai yra nuolatinės ataskaitos, kurias mes gauname čia iš ponios Rot, kuri pasakoja mums apie kitų komitetų veiklą. Tikslas skirti 0,7 procento bendro nacionalinių pajamų. Čia taip pat e, jūsų vaidmo gali būti labai svarbus, nes matome, kad valstybės narės elgesi visiškai netinkamai. Džiaugiuosi, kad Junktinės karalystės atstovai mums pasakė, kad uh, kad vienai per kitaip jie sieks padaryti viską, kad 0,7 procento BNP būtų skirta visumam bendradarbiavimui. Tai yra puiku. Ir mano galva, dar vienas labai svarbus dalykas yra tai, kad jūs sugebėjote pasiekti tokį puikų e, rezultatą, nepaisydami e, partinių e, skirtumų, tradicinių partinių skirtumų. Aš be abejo gerbiu taip pat savo politinius oponentus, tačiau tai nepritariu tam, ką jie mano apie būtinybę arba nebūtinybę siekti šio tikslo. Taigi dėkoju Jums ir atsiprašau mūsų techninių tarnybų vardu. Šios tarnybos prižiūri šį pastatą. Man tikrai didelį įspūdį padarė Jūsų pasisakymų kokybė ir dar kartą dėkoju Jums už dalyvavimą šioje diskusijoje ir tikiuosi, kad mes galėsime uh, ir ateitėje susitikti tokiame pat formate. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegai G. Mitchell, kuris e, tapo šalies, savo šalies ministru, bet apie tai jis jums pasakos. Um, me... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad dalyvavote šiame tarpalamentinėme susitikime su Gay Mitchell. Uh, Esu vystimosi komiteto Europos parlamente koordinatorius ir taip pat esu pranešėjęs dėl teisėkuros pasiūlymo dėl donorų koordinavimo. Malonu matyti tiek daug dalykų šiame susitikime ir dėkoju už tai, kad šiame susitikime dalyvauja Rusijos reikalų komiteto narys. Mūsų darbas yra skirtas vystimosi politikų koordinavimui. Mes kalbame apie ES politikos krypčių derinimą, bet šį kartą kalbame apie vystimosi politikos derinimą. Donorų koordinavimas ir politikos nuoseklumas užtikrina sistemą, kuri leistų pasiekti vystimosi tikslų. Mes jau turėjome galimybę pamatyti, kad e, politikos nuoseklumą svarbu užtikrinti tarp įvairių sričių, svarbu užtikrinti, kad e, vyriausybių vystimosi politikos tikslai, kad jiems e, neprieštarautų kitų politikos krypčių tikslai. Mums svarbiausi ir aktualiausi klausimai susiję su realiu vystimosi pagalbos teikimu, kaip teikti pagalbą ir kaip pasistengti užtikrinti, kad per didelis pagalbos susiskaidimas atskiriems sektoriams nesutrukdytų kuo, kaip įmanoma geriau panaudoti kiekvieną eurą, kurį skiria ES ir valstybės narės. Visi partneriai turi dirbti iš vien, kad užtikrintų veiksmingą vystomosios pagalbos naudojimą. Geresnis koordinavimas padės ir sumažinti finansinės išlaidas siekiant tų pačių rezultatų ar geresnių rezultatų tomis pačiomis investicijomis. Turime nepamiršti, kad dabar sunki ekonominė padėtis ES ir tai be abejo susiję ir su ES kaip donorės galimybėmis. ES yra išskirtinė kaip donoras ir kaip tarptautinės sąjungos pavyzdys ir mes turime užtikrinti, kad mūsų pagalba būtų veiksminga. ES struktūros leidžia pasinaudoti valstybių narių gerąją patirtimi ir išskirtiniais privalumais, tačiau realybėje matome, kad dėja ne visada taip yra. ES teikiamos pagalbos poveikis sumažėja dėl per didelio dubliavimosi ir per didelio, per didelio išsiskaidimo ir tai neleidžia veiksmingai siekti užsibrieštų tikslų. Kai kurie kalba apie taip vadinamą ES kainą. Tie, kas gyvena ES, tie, kas teikia didesnę dalį besivystimosi pagalbos, neturi įtakos užtikrinant veiksmingą tos pagalbos panaudojimą. Nepamirškime, kad šiandien kalbame apie tai, kad 23 tūkstančiai vaikų miršta kasdien, šiandien, rytoj ir poryt. Tiek vaikų mirs, jeigu mes, ne, jeigu mes neužtikrinsime veiksmingesnės vystimosi pagalbos panaudojimo. Jau dabar tūkstančiai vaikų išgyvena dėl to, kad vystimosi pagalba yra apskritai teikiama. Tačiau Negalime pamiršti ir to, kad naujagimio mirtingumas yra 68 tūkstančiai. 68 vaikai tūkstančių vaikų. Mes galime tik palyginti šios e, duomenys su karo ir prieškario metais e, Europoje ir kalbėkime ne vien apie humanitarinius aspektus, bet e, turime prisiminti ir apie gyventojų skaičiaus augimą ir apie tai, kad gyventojų skaičius labiausiai padėties besivystančiose šalise, tai reiškia, kad ir toliau daug vaikų mirs, jeigu mes nesuaktyvinsime savo pastangų. Mums svarbu susitelkti strateginės reikšmės sritis ir Europos parlamentas e, kaip tik ir e, gilinasi į tai. Vystimosi komitetas parengs savo pranešimą šių metų birželio mėnesį. Preliminarios studijos jau rodo, kokią, gal, kokią naudą teiktų sustiprintas koordinavimas. 800 milijonų eurų būtų galima sutaupyti Europos komisijai ir valstybėms narėms, sumažinant sandorių ar sudarčių pasirašymo dėl vystamosios pagalbos sąnaudas. Tai padėtų padidinti pagalbą skiriamą gaunančiosiams šalims. Geresnis koordinavimas taip pat padėtų geriau vykdyti įgyvendinamų projektų stebėseną ir skaidrumą. Didesnis Derinimas reiškia didesnę naudą šalims gavėjams, jos geriau e, įsisavintų gaunamas lėšas ir būtų užtikrintas geresnis e, valdymas. Didesnis derinimas ir koordinavimas taip pat leistų veiksmingiau siekti ES vystimosi tikslų ir padėti ES sustiprinti savo pozicijas kaip pasaulyje svarbaus veikėjo pozicijas. Kol kas vis dar daugeliu valstybių narių nėra pasiekiamas 0,7 BNP dydis iki 2015 metų. Kai kas e, anksčiau kalbėjo apie tai, kad Junktinė karalystė nepakankamai skiria besivystančiam šalims, bet šiandien išgirdome, kad e, iš tikrųjų Junktinė karalystė dažnai būtų galima pateikti pavyzdžių. Kaip rodo Europos parlamento e, studija, svarbu susitelkti į konkretų skaičių besivystančių šalių. Taigi svarbu stiprinti koordinavimą, atsižvelgti į tarptautinius sustarimus, Paryžiaus e, susitarimą ir kitus tarptautinius susitarimus. Svarbu bendrai dirbti ES lygmenių, tinkamai paskirstyti veiksmus ir vykdyti bendrą programavimą. Tačiau, kaip parodė patirtis, visi šie veiksmai labai priklauso nuo konkrečių valstybių narių pasirengimo taip dirbti bei nuo atskirų agentūrų pasirengimo taip dirbti. Iš principo visi veikėjai šios ryties sutinka, kad reikia daugiau koordinavimo, tačiau praktikoje ne viskas taip paprastai patobulinama. ES turi labai aiškius tikslus ir aiškia viziją, kaip jų pasiekti. Ir neturėtume leistis į kompromisus. Taip pat turime užtikrinti didesnį matomumą, labiau koordinuotus veiksmus, siekiant taip pat ir sumažinti valstybių narių sąnaudas. Ir turime didinti matomumą. Ir galbūt iš tikrųjų visą tai įgyvendytina, galbūt mm, šalis donorė galėtų tapti e, vystimosi agentūra ES vardu kalbančia. Mums reikalinga taip pat sustiprinti Europos parlamento ir išorės veiksmų agentūros vaidmenį. Tai padėtų sustiprinti vystimosi politiką, bet galbūt e, kažkiek sustiprėtų ir tam tikrą riziką. Donorų koordinavimas padės gerinti mūsų darbo veiksmingumą, bet taip pat ir galės tapti pagrindu teisėkros iniciatyvoms parlamente. Kaip e, pranešėjas parlamente, aš norėčiau pasiūlyti, kad reikėtų imtis e, teisėkuros veiksmų, siekiant įveikti tebesančias politikos krypti, e, kliūtis. Kolegos, aš suvokiu, koks vaidmuo tenka nacionaliniams parlamentams. Aš pats buvau nacionalinio parlamento narys 26 metus ir žinau, koks, kokia svarbi nacionalinių parlamentų parama Ir todėl man labai aktuali atrodo šios dienos diskusija ir svarbus tokie klausimai, kaip gerinti koordinavimą tarp ES ir valstybių narių parlamentų ir Europos parlamento, kaip pasiekti, kad vyriausybės sutartų ir būtų atskaitingos e, nacionaliniams parlamentams, o šie savo ruoštų Europos parlamentui. Mes nenorime užsigrobti per daug funkcijų, turime galvoti, kaip kartu turime dirbti. Ir dar vienas klausimas, kaip sumažinti um, sąnaudas, skatinant um, bendradarbiavimą. Ir galiausiai, kaip um, užtikrinti susitelkimo vien tik tai į trumpalaikius rezultatus. Ir galiausia, kaip gali Europos parlamentas ir valstybės narės užtikrinti, kad e, sutaupytos lėšos būtų paskirstytos veiksmingiau. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Vincent Brimo, kuris atstovauja Europos parlamento DEVCO generaliniam direktoratui. Euh, Čia ponė pirmininkė, pon... gerbiami parlamentarai, aš trumpai norėčiau pristatyti kelis pamastymus apie donorų koordinavimą. Tai iš principo yra tradicinis klausimas, kalbant apie vystymą į bendradarbiavimą ir iš ties yra labai aktuolus klausimas. Dėl kelių priežasčių, mano manimo, pirmiausia, donat, donorų koordinavimo darbo tvarkė sutari su dviem iššūkiais. Pirmiausia, plėtra ir gilumas. Ir jau dešimt metų donorai derina savo veiksmus per įvairius mechanizmus ir tuo pat metu atsiranda naujų, dono, naujų donorų, naujų akt, veikėjų. Kalbu apie Kiniją, apie arabų šalis, kurie suvaidina vis svarbesnį vaidmenį bendradarbiavime. Taigi Pirmasis iššūkis, kaip minėjau, yra plėtra. Reikalinga veiksmingai derinti veikėjų veiksmus šalyse partnerėse ir įtraukti naujus veikėjus. Tai yra iššūkis, tai yra sudėtingas uždavinys. Ir tai buvo viena iš temų, kalbant apie aštuntaisiais metais, apie konferenciją, kur vyko aštuntaisiais metais, kalbant apie donorų koordinavimą ir, aišku, egzistuoja ir dvišaliai fondai ir atsiranda vis naujų veikėjų. Na ir tai yra sudėtingas uždavinys ir kurį reikia dalinti su šalimis partnerėmis. Ir čia kyla nemažai sunkumų, problemų, kalbant ir apie vertybės, požiūrį, praktiką. Tai yra esminis iššūkis, norint maksimaliai e, atnešti maksimalią naudą šalims partnerėms. Na, antrasis iššūkis yra gilinimo iššūkis. Europos donorų koordinavimas, turiuomenį Europos komisiją ir šalis valstybės narės, jau tas veiksmų koordinavimas egzistuoja daugelį metų, tačiau kalbant apie dabartinę situaciją, kalbant apie tai, kad pagalba yra suskaldyta, ką sakė ir ponas Mičelis, uh, Europos Sąjunga ir valstybės narės, tai yra Europos donorai, sudaro problemos dalį. Jeigu pažvelgtumėm į tos sektorius, kur dalyvauja Europos donorai, čia matome, kad jie daugiausia ir yra atsakingi už tą problemą, nes yra įvairių, įvairių veikėjų. Europos pagalba yra vykdoma keliais kanalais. Na ir aišku, mes galėtumėme kažkaip tą problemą išspręsti. Ir jau keletą metų vykdoma iniciatyva, bandant sustiprinti Europos donorų veiksmų koordinavimą. Tai 2010 metais buvo imtasi tos iniciatyvos ir dabar bandoma išspręsti tą problemą. 2007 metais taip pat buvo imtasi iniciatyvos ir parengtas Elksenos kodeksas, pagal kurį buvo galima geriausiai paskirstyti veiksmus tarp Europos donorų įvairiose srityse. Dabar ši iniciatyva susiduria su sunkumais, nes norint pasirinkti sritis, reikia praeiti pro atitinkamą procedūrą ir kai yra pasirengiami veikėjai, tuomet yra pro, rengiamos pagalbos programos. Na ir dar viena iniciatyva, kuri buvo pradėta forume. Jis vyko busone. Ir dabar ta iniciatyva yra e, įgyvenimo bendarbiaujant su BPO. Taigi, tikslas yra tam tikrose valstybėse parengti bendras šalies analizės e, vystomo bendradarbiavimo politikos srityje ir pasidalinti įvairiais veiksmais, vengiant dubliavimo ir siekiant maksimalaus teikiamos pagalbos e, rezultato. Na ir tikimės tikrai didelių privalumų, kaip minėjo ir ponas Mičelis. Kasmet kalba eina apie šimtus milijonų eurų. Na ir situacija dabar yra iš tiesų skandalinga. mes turime kažkaip parodyti mokesčių mokėtojams, kad net esant krizėms sąlygoms, tie nemenki pinigai yra naudojami veiksmingai. Taip pat, aišku, svarbus yra skaidrumas ir pagalbos prognozojamumas. Tai irgi yra naudinga, kalbant apie šalis partnerės. Na ir buvo laikomas įvairių principų, principų vykdant tas bendras analizės. Pirmiausia, buvo laikomasi lankstumo principo, nes nacionaliniai kontekstai labai skiriasi Taigi labai svarbu, kad tos bendros programos būtų priderintos prie realaus konteksto. Antras principas buvo dekoncentralizavimo, dekoncentralizavimo principas tiesiog e, valstybės narė, ES delegacija ir valstybių narių ambasados prisideda prie tų bendrų veiksmų. Trečiasis principas yra asociacijos principas. Uh, Na ir čia turime šalims partneriams suteikti lyderio vaidmenį. Tai yra labai svarbus dalykas. Na ir reikia susiderinti su šalių partnerių ciklu. Reikia žiūrėti, kokių yra ten nacionalinių strategijų ir tokiu būdu kažkaip bandyti prisiderinti prie jų kalendoriaus. Tai yra įvertinti tai, kas yra prioritetiška toms šalims. Na ir dar vienas principas įtraukti ir kitus partnerius. Aišku, tai yra europinis projektas ir europinės institucijos yra pagrindinė varomoji jėga. Ir taip pat labai svarbu siekiant, kad pagalba būtų veiksminga įtraukti ir kitus donorus, kurie nori prisijungti prie mūsų iniciatyvos. Jie yra e, mielai primami į šią iniciatyvą. Na ir aš minėjau, kad šiuo metu ši iniciatyva yra vykdoma savanoriškų pagrindų. E, laipsniškai. Tai reiškia, kad ši iniciatyva buvo pradėta su septyniomis valstybėmis pradžioje. Na ir misijų ambasadų, ambasadų atstovai parengė atitinkamus įvertinimus. Na ir dabar numatyti veiksmai iki 16 metų. Mes bandysime per tą laikotarpį suderinti savo veiksmus su šalių partnerių poreikiais. Taigi, tai yra tikrai puikus pavyzdys, kaip galima žengti pirmin, koordinuojant donorus Europoje. Na ir iš tiesų jau imamasi tikrai dinamiškų veiksmų ir, ir matome, kad yra noro ir tarp šalių partnerių. Visi nori, kad tas projektas būtų sėkmingai įgyvendintas. Taigi ir dinamiškumo, ir politinės valios netrūksta. Na ir aišku, nacionalinių parlamentų vaidmo čia yra labai svarbus, siekiant pasirūpinti, kad kiekviena valstybė narė galėtų prisidėti prie šio projekto ir, kaip sakė ponas Mičelis, kalba eina apie projektą, kuris yra aktualus visiems Europos donorams. Turime užtikrinti tinkamą dinamizmą tam, kad ES siektų kuo galimo geresnio poveikio, skirdama vystomo bendradarbiavimo pagalba. Dėkoju. Komisijos atstovui dabar yra norinčiųjų pasisakyti. Turiu kalbėtojų sąrašą. Pirmasis sąraše ponas Kešmanas. Ačiū ponė Mičelai, dėkoju ir Čarlzui už ankstinį pristatymą. Šiandien Šekspyro gimtadienis. Bet aš cituosiu Oskarą Vaildą ir pasakysiu, kad trumpumas yra išmonės pagrindas. Na ir aš tikrai manau, kad mums reikia daugiau koordinavimo, atskaitomybė nacionaliniams parlamentams ir piliečiams yra. Na, viskas labai paprasta, kai taryboje vyksta diskusijos, jos turi būti viešos ir tada parlamentarai nacionaliniuose parlamentuose galėtų reikalauti, kad ministrai būtų atsakingi už tai, kas, ką jie daro taryboje. Dabar to mums labai trūksta. Taip pat mūsų projektai turi būti priimti ir donorų, ir naudos gavėjų. Reikalingas artimesnis bendradarbiavimas, norint sumažinti kaštus, nes pavojus yra tas, kad jeigu kaštai nebus sumažinti, tuomet pagalba nebus veiksminga. Na ir galiausiai norėčiau kreiptis į nacionalinius parlamentarus, prašau jūsų sustiprinti principą, kad žmogaus teisės yra mūsų politikos širdis ir to principo sumenkinti negalime, kuomet siekiame didesnio koordinavimo. Tikrai per dažnai vyksta politikos konfliktų ir priekyba yra virš pagrindinių žmogaus teisų principų tose sustarimuose. Ir jūsų kaklaraištis yra airiškas ir netgi dublinėti mano gimtainį citavote. Well at the back? Mr. Reich. No. No? Im Outcome-Dokument von, von Rio plus 20 Rio vykusios konferencijos išvadose net nėra paminėtas parlamentas. Tačiau dirbdami savo tinkle mes sugebėjome kai ką pasiekti. Ir jau dabar ruošiami yra nauji tūkstančių vystimosi tikslai ir ten juos renkiant gali dalyvauti parlamentai. Nors be abejo to, jau, situacija variose valstybėse narėse skiriasi. Mano šalyje keli parlamentarai domisi šiuo klausimu. būtų gerai, kad mes pasinaudotume e, tuo, kad dabar yra rengiami šie tikslai ir pabandytume e, kaip tik šiuo atveju ir sukurti e, tarp parlamentinio bendradarbiavimo modelį. Ir jei mums nepavyksta kartais bendradarbiauti formaliai, tuomet galima bendradarbiauti neformaliai. Galime taip pat naudotis naujausiamis technologijomis, galvoti, pažiūrėjau, apie diskusijų platformas, apie videokonferencijas. Uh, Mes visi žinome, kad e, dėja dabar, dabar uh, galiojančių uh, tūkstančių vystimasi tikslų daug kur nepavyks pasiekti. Tačiau yra ir tokių vietų, kur parlamentai galėtų tikrai svariai prisidėti prie to, kad šių tikslų būtų siekiama. Tačiau jie kol kas neįsitraukė į šį darbą. Taigi aš galiu tik tai paraginti mūsų visus nepamiršti, jog parlamentarai turėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Iki šiol galimybių pasirodyti turėjome nemažai, bet tikiuosi, kad situacija pasikeis 2014 metais. Jei mums seksis dirbti gerai nacionaliniu lygmeniu, tuomet mes galėtume perteikti savo patirtį ir galiausiai gal uh, aukštesnių, didesnių, platesnių lygmenių bendradarbiauti. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų įžangą, visiškai pritariu tam, ką Jūs sakėte ir aš norėčiau užsakyti kelias pastabas, konkrečias pastabas. Pirmiausia, aš visiškai pritariu tam, ką pasiūlė Maiklas Kešmenas. Jis siūlo atverti duris tam, Aš manau, kad mes, parlamentarai, turėtume atverti savo duris. Būtų labai gerai ir tai padėtų mums e, taip pat e, sužinoti, ką mano mūsų kolegos e, apie mūsų vykdomą darbą. Antra, tam, kad galėtume tobulinti savo e, koordinavimą, reikėtų kiekvienoje šalyje partnerėje turėti parlamentarą koordinatorių, e, turėti savo koordinatorių. Ir tai galėtų būti kokios nors valstybės narės ambasadorius arba ES atstovas. Ir aš manau, kad tai padėtų mums užtikrinti realų veiksmų koordinavimą kiekvienoje šalyje partnerėje. jei mes neturėtume Europos, taigi kiek tai mums kainuotų, mes matome, kad e, pinigų švaistimas e, ir visiškai netinkamas naudojimas e, ir yra baisus. Ir uh, Be tinkamo koordinavimo mes prarastame nuo 6 iki 8 milijardų e, eurų. Mūsų partneriams labai dažnai e, tai yra labai sunku surasti atitinkamus išteklius bendradarbiavimui. Tai buvo atliktas tyrimas šiuo klausimu. Taip norėčiau pasidalinti dar su jumis, kuo klausysiu pana Tanto ir e, aš manau, kad tam, kad koordinavimas būtų geresnis, mes turime e, remtis e, atskirų donorių specializacija. Šiandien mes matome, kad įvairūs donoriai finansuoja tos pačius dalykus ir, ir skiria panašias sumas, ar kalbėtume apie Švediją, apie Junktinę karalystę ar kitas šalis. Uh, Ir šios šalės, kiekviena iš jų turi ypatingos patirties e, tam tikrose sritise ir turėtume pasinaudoti šią patirtimį ir e, žiniomis. Be to norėčiau pakalbėti ne vien apie koordinavimą, bet ir apie pagalbos veiksmingumą. Tai yra tikrai mano, man labai rūpimas klausimas, aš nulatos apie tai kalbu ir aš manau, kad jei parama biudžetui ir atskiriems sektoriams gali būti labai naudinga šalise partnerėse. Pirmiausia, bet čia susidurime su problema, kad valstybės labai dažnai, valstybės aparatas būna pernelik silpnas. Ir tam, kad mes galėtume sustiprinti tą valstybės aparatą, tuomet mes turėtume uh, finansiškai padėti šioms šalims tam, kad uh, šios institucijos būtų formuojamos demokratiškai, kad jos galėtų tinkamai veikti. Todėl ir turime vykdyti biudžeto paramą. Nacionaliniuose parlamentuose labai dažnai manoma, uh, jog biudžeto parama ir parama skiriams sektoriams ir tai yra tikrai ne, neigiamas, netinkamas dalykas. Pirmiausia dėl to, kad negalima jos tinkamai finansuoti, tačiau iš tikrųjų yra visiškai kitaip. Biudžeto paramą mes kontroliuojame ir prižiūrime labai konkrečiai ir tais atvejais, kai negalime kontroliuoti atskiro projekto, tuomet audito rūmai atlieka labai nuodugnę priežiūrą ir kontrolę. Louis, let me just uh, address that issue you raised. Jūs iškėlėte vieną įdomų klausimą, jūs kalbėjote apie, aš, e, aš minėjau savo kalboje 800 milijonus ir tai buvo tik tai per operacijas prarandamas lėšos, bet iš tikrųjų dėl netinkamo veiksmų koordinavimo prarandame nuo 8 iki, iki, nu, 6 iki 8 milijardų eurų, taigi mes visiškai sutarėme šiuo klausimu. Pone Hubinger. Dėkoju, jums labai įdomu buvo išgirsti tai, ką jūs sakėte. Vokietijoje Bundestagas pastaruoju metu išsamei nagrinėja komisijos pasiūlymus ir konkrečiai tas jo dalis, kuriuose kalbama apie darbų pasidalyjimą. Mes e, taip pat laikomės ir naujų direktyvų, naujų nu-, nurodymų šiai klausimais. Bet e, kai kalbame apie šalių specializaciją ir apie konkrečius veiksmus konkrečiuose sitise, apie tai kalbėjo ponas Mišėlės, tai čia iškyla šiek tiek daugiau klausimų. Jei mes norime paskirstyti funkcijas, tuomet tai turėtume daryti atsižvelgdami kiekvienų, kiekvienos šalies ypatingas žinias ir patirtį. Juk žinome, kad kad kai kurios šalis e, specializuojasi tam tikrose e, e, sritise. Į tai būtina atsižvelgti dalyjant uždavinius. Jei galėtume geriau paskirstyti uždavinius tarp ES ir valstybių narių, tikrai pasiektume geresnių rezultatų. Mes manome, kad praeitie funkcijas buvo apibrėžiamos nepakankamai aiškiai ir tai kenkė mūsų darbo efektyvumui. Europos Sąjunga vaidina ypatingą svarbų vaidmenį vystomojo bendradarbiavimo srityje ir ji turėtų imtis tų projektų, kurie, kuriuose jį gali sukurti daugiausia pridėtinės vertės, o valstybėms narėms turėtume palikti atskiras e, e, sritis pagal jų specializaciją. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ne. Gerai. Tuomet suteiksime žodį ponui Felix Fernandes Šo, kuris atstovauja Europos išorės veiksmų tarnybai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mane į šį renginį ir suteikite man žodį. Ir pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad viską, ką prieš mane e, e, minėjo ponas Grimo, aš, e, yra visiškai tiesa. Mes iš tikrųjų norime gerinti donorių, donorų koordinavimą ir taikyti bendro programavimo principą. Aš kalbėsiu labai trumpai, tiesiog paminėsiu kelias mintis, į kurias, mano galva, reikėtų atsižvelgti, kai mes kalbame apie veiksmų koordinavimą. Pirmiausia, Manau, jog mes visi sutarėme dėl e, pagalbos veiksmingumo, pagalbos derinimo, geresnio e, tikslų įgyvendinimo principų. Bet nepamirškime, jog mes čia kalbame apie 28 šalis ir kiekviena turi savo administravimo aparatą, bet turime taip pat ir atskirą administraciją čia, Bruselėje. Ir šio, šie administracijai policijos aparatai e, bendradarbiauja su savo e, ambasadomis, su savo ministerijomis, su įvairiomis žinybomis. Taigi tam, kad mes galėtume pasiekti grėsnį koordinavimą, mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume vienu metu sugebėti sutelkti ir nacionalinių institucijų, ir ambasadų, ir vyriausybių, ir ES institucijų atstovus. Mes visi turėtume turėti galimybę vienu metu aptarti tuos pačius klausimus vienoje pačioje vietoje. Kitaip bus priimami skirtingi sprendimai tuo pačiu klausimu. O tai be abejo kenkia bendra, bendro programavimo principui ir donorių veiksmų koordinavimui. Ir antras principas, kuris, mano galva, taip pat yra labai svarbus. Pone Primkė, jūs minėjote, jog įsigaliaus Lisabono sutarčiai pasikeitė e, institucijų vaidmuo. Ir dabar Europos komisijos atstovybės e, turi papildomų funkcijų dabar jos gali koordinuoti nacionalinio ambasado veiksmus e, tam tikrose sritise. Ir tai yra puiku, tai, nes tai reiškia, kad mes turime vieną koordinatorių, kuris stengiasi sutelkti valstybės narės ir e, visus kitus e, veikėjus, donorus, kad ir kokie jie būtų. Ir ponas Grimo ir komisijos narys kalbėjo apie tai, kad jie stengiasi pritaikyti bendro programavimo principą nacionalinių lygmenių. Mes visi mokesčių mokėtojai išlaikome daugybę diplomatų, daugybę ekspertų, kurie e, turi dirbti Burkino Farso, Farsoje ar Kolumbijoje ar kur nors kitur. Mes turime tos diplomatus, mes e, e, juos išlaikome ir šie žmonės yra geriausiai pasirengę uh, tam, kad priimtų sprendimus dėl to, kaip mes galėtume padėti šitoms šalims vystytis. Todėl komisijos atstovų, komisijos atstovų ir e, komisijos atstovybių vaidmuo e, šalyse partnerėse dabar yra labai, labai svarbus. Tik pradėjome gyvendinti šią, e, šį naują darbo metodą, esame tik pradinėje stadijoje, tačiau galiu Jūs patikinti, kad ši mintis e, susilaukė didelio pritarimo. Ir iš esmės mes norime, kad visos valstybės narės ir, vis, ir ES kartu programuotų savo veiksmus ir prie mūsų beje gali prisijungti ir kiti donorai, jeigu jie to nori. Ir e, Komisijos narys taip pat sakė, kad Etijopijoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo strategija ir jai pritarė ir 28 šalių ambasadoriai ir ministrai bei e, Etijopijos vyriausybė. Ir tai yra pavyzdys, kuriuo galėtume pasiremti. Be abejo, tam, kad viską galėtume tinkamai gyveninti, reikės e, e, šiek tiek. Reikės nemažai laiko, nes mes turime prisitaikyti prie šios naujos sistemos, tinkamai paskirstyti uždavinius, Tačiau nepamirškime, kad pradėti reikia nuo valstybių narių, kad pradėti reikia nuo nacionalinio ligmens, nes būtent tenai mes geriausiai galime išsiaiškinti, ko iš mūsų tikisi mūsų partneriai. Dėkoju ponui Fernando Šo. Utkoce paprašė žodžio. Dėkoju. Nuoseklumui pasiekti pirmiausia reikia politinės valios. Ir aš norėčiau čia, šiame susitikime, paklausti atvirai, ar mes turime pakankamai politinės valios bendradarbiauti. Galime labai gražiai apie tai kalbėti, tačiau mes. Uh, tai yra žmonės, kurie užsijima visumo bendradarbiavimu, supranta, kad bendradarbiauti yra svarbu ir mes stengiamės tai daryti, tačiau labai dažnai e, susilaukime labai šaltos reakcijos iš kitų politikų. Taigi, ką reiškia vyriausybė politinė valia? Dabar visos institucijos pirmiausia turėtų atsikratyti uh, atsiskiriliško požiūrio. Jos turėtų pagalvoti apie tai, kaip jų, jiems patikėta politikos rytis gali būti suderinta su mūsų veiksmės kitose politikos rytise. Ir aš manau, kad iniciatyva ES turėtų kilti iš apačios į viršų Tai reiškia, kad e, pirmiausia viską reikia įspręsti e, nacionalinių lygmenių, nacionalinėse vyriausybėse, nacionaliniuose parlamentuose. Būtent ten reikia į, įveikti nacionalinį egoizmą ir tik po to galėsime pradėti konkrečiau kalbėti apie bendradarbiavimą Europos e, ir platesnių lygmenių. Taigi mano klausimas bus apie tai, ar dar esama politinės valios bendradarbiauti. Manau, kad užduotėte labai įdomų klausimą, dar turime keletą minučių. Iš tikrųjų, tai yra pati klausimo esmė. Kaip <coughs> mes galime visiems išaiškinti, kad e, kalbant apie humanitarinę pagalbą, apie vystamąją pagalbą, Kalbame apie lėšas, kurios turi būti veiksmingai panaudotas, nes galiausiai um, mes e, kalbame apie žmonių gyvenimą. Uh, Prieš pat e, vienas vasaros atostogos, kai buvo aptariamas e, maisto saugos reglamentas, e, vyko susitikimas Prancūzijoje. Ir 20 ar 25 ministrai man pasakė, kad kai kurių dalykų padaryti neįmanoma, bet uh, Nepraėjo ne šimtas dienų ir mes įgyvendinome tos dalykus, kurie atrodė neįgyvendintini, radome lėšų ir viskas pavyko. Taigi svarbiausia vadovautis tam tikrais principais. Vyriausybės yra nepriklausomas. Gal pavyzdys, Airijoje parlamentas ir gali iš esmės priimti bet kokius teisės aktus, kurie neprieštarauja rašytiniai konstitucijai. Kitose šalise parlamentams leidžiame tik tai, kas yra įrašyta sutartyse ir yra kitų institucijų, kurios priima sprendimus. Tai klausimas būtų, kaip toms institucijoms bendradarbiauti, gerbent visų vaidmenį ir įnašą. Šiandien mes suringėme tarp parlamentinį susitikimą. Taigi suprantame, kad yra ir turi būti nacionalinių parlamentų spaudimas, turi būti visų institucijų savitarpio pagarba. Aš nenoriu kalbėti per daug globėjiškai, bet vis dėlto nepaisant sunkios finansinės padėties ir Junktinėje karalystėje ir taupimo priemonių kitose ES valstybėse narėse, vis dėlto visos valstybės narės įsipareigojo siekti 0,7 procentų BNP tikslo ir taip tai nėra lengva. Ir mano šalyje daug žmonių sako, kam reikia, kodėl mes turėtume skirti tokią pagalbą, kai pačių būtiniausiams poreikiams trūksta. Tai nes turime tikrai užtikrinti vienybę šiame procese. Ir pranešimas dar teberengiamas, jis bus baigtas, tikiuosi, iki vasaros pabaigos ir mes rugsėjo mėnesį galėsime jį aptarti ir galbūt nacionaliniai parlamentai taip pat išsakys savo požiūrį ir vyks diskusija. Ir galiausiai Kas dar svarbu, mes turime pasinaudoti moderniamis komunikacijos priemonėmis. Ir kai kas kalbėjo šiandien apie tai, jeigu mes negalime susirinkti į vieną posėdžių salę, tai galbūt dažniau turėtume pasinaudoti šiolakinėmis technologijomis tam, kad susisiektume ir geriau vieni kitus suprastume. Europos parlamentas e, neseniai pradėjo transliuoti komiteto posėdžius internetu ir tos priemonės padeda nacionaliniams parlamentams e, geriau dalyvauti pasitelkiančių laikinės telekomunikacijas. Taigi dėkoju visiems. Buvo labai įdomi diskusija ir tai yra tik proceso pradžia. Mes galime padaryti dar daugiau, jeigu laikysime dėmesį, susitelksime į savo pagrindinius tikslus. Mm, Mes e, turime bent per pusę sumažinti mirštančių vaikų skaičių, turime sumažinti skurdo lygį, tada galėsime sakyti, kad pavyko kai ko pasiekti. O dabar noriu perduoti e, žodį mūsų vystimosi komiteto pirmininkiai Ebai Žioli, kuri tars paskutinį žodį mūsų sesijoje. Merci. Dėkoju. Artėjame prie sustikimo pabaigos. Na ir norėčiau pristatyti poną Pat Brin, kuris apibendrins mūsų diskas, diskusijas. Tai yra užsienio reikalų ir priekybos e, komiteto pirmininkas Airijos parlamente. Na, jeigu liks laiko, tuomet dar galėsime labai trumpai padiskutuoti apie tas galutinės diskusijas, kurias padary, padarėme po dviejų mūsų diskusijų. Taigi, ponia Brin, dabar žodis jums e, nedaugiau kaip dešimčiai minučių. Ačiū, ponia Žaliai. Norėčiau pasakyti, kad iš ties šį rytą buvo labai naudinga ši konferencija ir man ji buvo labai įdomi. Ir man ji įrodė, kiek galingi mes esame nacionaliniai parlamentarai ir Europos parlamento nariai, jeigu kalbame vienu balsu. Dabar labai svarbu, kad sugrįžę namo mes pasirūpintumėme, kad ta darnos politika ir bendras programų kūrimas ir būt, liktų mūsų vystumo bendradarbiavimo politikos svarbiausia dalimi. Norėčiau pasveikinti mano buvusį kolegą Gay Mitchell, Su juo kartu dirbome daugelį metų ir turiu pasakyti, dabar gei dirba Europos parlamente, žinau, kad daug dirbi vystimosi komitete. Danevel ir kitų visų, kurie atstovauja Airijos parlamentui. Norėčiau pasakyti, kad mums didelė garbė čia šiandien dalyvauti šioje konferencijoje. Na ir mes iš tiesų sugrįšime į savo parlamentą, DOL ir Senatą ir išsakysime mūsų uh, čia išklausytas idėjas. Aš Dublinė rengiau antrą konferenciją dėl bendros saugumo ir gynybos politikos ir vėlgi ten nacionalinių parlamentų, Europos parlamento nariai turėjo galimybę pasikeisti nuomonėmis ir aš manau, kad tai leis užtikrinti didesnę politikos darnumą visoje Europos Sąjungoje daugelės ryčių Ir tikrai džiugu šyrit matyti, kad vyksta tas pats tarp parlamentinių kontaktų procesas. Aš sveikinu politikos darnos vystimosi labui pranešėją už tai, kad rengiami tokie struktūriniai metiniai posėdžiai. Aš manau, kad jie labai svarbus. Taip pat norėčiau pasveikinti renginio šeimininkę, ponę Žolį, kuri praktiškai gyvendino tą svarbę rekomendaciją. Daugelis kalbėtojų kalbėjo apie pasaulinę ekonominę krizę ir kokių padarinių tai turi biudžetui. Visos vyriausybės ES turi daugiausiai dėmesio skirti pagrindiniams prioritetams ir visuomenė turi prižiūrėti ir prižiūri dar labiau tai, kaip yra naudojamos lėšos. Ir šalia taupimo, nepaisant taupimo priemonių, vis tiek visuomenės parama iš Airijoje yra labai didžiulė mūsų vystomio bendarbiavimo pagalbos programoms ir tą puikiai atspindėjo ir nuomonių apklausa, kurią atliko kelios nevyriausybinės organizacijos dėl e, Airijos pagalbos programos 650, 650 milijonų eurų yra bendra tos programos suma. Na ir 76 procentai žmonių pritarė Airijos pagalbos programoms. Tai iš ties yra didžiulis procentas, turint omenyje, kad mūsų ekonominė situacija iš ties yra sudėtinga. Be kita ko, mokesčių mokėtojai, aišku, nori žinoti, kad pinigai būtų naudojami veiksmingai ir skirti tiems žmonėms, kuriems jie yra labiausiai reikalingi. Vystomo dalyvavimo programos turi būti vertinamos kaip erdvė, kur galime pagalbą ir politikos darnumą derinti ir siekti čia geriausių rezultatų. Aišku, turime nepamiršti priekybos, aplinkosaugos, migracijos, saugumo politikos sričių, nes čia gali, tai galit padaryti ir neigiamos, ir teigiamos įtakos besivystančioms šalims. Aišku, ieškant politikos darnos vystamo bendarbiavimo srityje. Tas e, politikos darnumas yra esminis dalykas. Airijos vyriausybė 2006 metais parengė baltą knygą dėl Airijos pagalbos. 12 metais, kur buvo kalbama apie tvarų vystimąsi, vystimo, tvarus vystimosi programoje, buvo kalbama apie tarptautinius susitarimus. 2006 metais tame dėl jo baltojo knygoje buvo teigiama, kad darnumas ir tai, kiek koks padarinys yra, ko, kokia įtaka tai turi vystoma bendravimo politikai, buvo kalbama apie tai, kad reikia prisidėti prie tvaraus pasaulinio vystimosi ir siekti Airijos pagalbos tikslų. Nuo 2006 metų buvo pasiekta nemažai pažangos. Airija, EBPO ir kitų tartutinių organizacijų yra įvardyjama kaip čempionė siekiant veiksmingos pagalbos. 11 metų apklausa rodo, kad Airija yra viena iš trijų donorų, kurios yra visose srityse įvardyjamos kaip veiksminga pagalba teikiančios donorės. E, vyriausybės atitinkama žinyba susiduria su, na, nemaža ne, įvairiais iššūkiais ir 2006 metais vyriausybės Baltoje knygoje buvo kalbama apie visus dalykus ir pagrindinius iššūkius, kurie ir šįryt buvo aptarti, ypatingai kalbant apie tai, kad per daug yra susiskaldimo ir dubliavimo. Susiskaldimo pagalbos, <clears throat> susiskaldimo problema yra štai kokia, nors Airijoje prioritetą teikia devinioms programinėms valstybėms, tačiau pagalba vis tiek pasiekia net 80 šalių. Taigi reikia geriau vertinti rezultatus ir, aišku, visuomet tai tą padaryti nėra lengva. Taip pat šali, šalių programų ambicijas turime susijęti su realiais, e, realiomis galimybėmis. Po Baltosios knygos peržiūros mes tikimės dar daugiau pasiekti politikos darnumo srityje. Vyksta keli procesai jau, jau eilę metų, kuriais bandome pasiekti politikos darnos. Uh, tarp žinybinis komitetas veda dialogą ir aptaria vyriausybės požiūrį, bandoma geriausiai pasinaudoti įgūdžiais ir ekspertinėmis žiniomis, kuriant pagalbos programas. Komiteto sekretariatas dalyvauja, bendrauja su visais suinteresuotais asmenėmis, įskaitant NVI ir akademikus. Taip pat dalyvauja neoficialiame tinkle ir kituose susitikimuose 30 milijonų eurų per metus Airija skiria įvairiems tyrimams. Vystomo bendravimo pagalbos programos yra vertinamos atitinkamuose su, ne, neoficialiuose susitikimuose ir taip pat iš dalies oficialiai vyksta veiksmų derinimas su įvairiais vyriausybės departamentais, taip pat vyksta bendradarbiavimas ir bendravimas tarp vyriausybės žinybų ir tas trumpas komunikacijos ryšys tarp vyriausybių ir departamentų yra labai svarbus, e, kur kas geriau nei ilga, ilgai užtrunkantis popierizmas. Taip pat buvo pateiktas pasiūlymas dėl veiksmingumo ir pagalbos darnumo. Mes akcentuojame, kad reikia užtikrinti airijos pagalbos politikos darnumą ir su bendra vyriausybės politika. Tai atsispindėjo ir Malkomo Brūso pasisakėme šį rytą, kai jis kalbėjo apie tai, kad priekyba turi būti susijęta su pagalbos politika. Mūsų ambasados Afrikoje turėtų kasmet pateikti ataskaitas abiem, abiems parlamentams apie pasiektą pažangą šioje srityje. Taip pat komitetas ragina vyriausybę ir toliau bendradarbiauti su priežiūros institucijomis, prižiūrint teikiamos pagalbos veiksmingumą ir siekti didesnio skaidrumo. Ir mano kolega iš Belgijos labai aiškiai šiandien pasisakė, būtent, kad parlamentinės priežiūros pagrindinė idėja yra ta, kad parlamentai vyriose valstybėse turi tiksliai žinoti, iš kur ateina finansavimas, iš kokių kitų šalių ateina tas finansavimas, tam, kad parlamentas vietoje galėtų prižiūrėti tuos procesus. Iš dalies mes rekomenduojame, kad vyriausybė aiškiau atsiskaitytų visuomeniai ir pasakotų daugiau apie veiksmingą vystimąsi. Taip pat dar viena komiteto rekomendacija buvo ta, kad vyriausybė remtų veiksmų darinimą tarp nevyriausybinio organizacijų. Ir aš manau, kad visi pritarsite tam, kad donorų koordinavimas yra esminis dalykas siekiant dubliavimo. Ir tas pats pasakytina ir apie ES situaciją, siekiant pagalbos veiksmingumo, kuriant bendras programas. 12 metų gegužės mėnesį komisija teigia, kad bendra programa bus pradėta 12 metais šešiose valstybėse ir komisaras aiškiai šiandien pasakė, kad tos bendros programos yra labai svarbios komisijai. 12 metų pabaigoje Etijopija buvo pasirinkta kaip bandomoji valstybė rengiant tą bendrąją ES programą. Aišku, reikia geriau paaiškinti, tokių bendrų programų kūrimo privalumus ir kokį poveikį tai turi įvairioms politikos rytims ir gerai valdysenai. Airijos ambasada, kurio, kurioje lankėsi mūsų komitetas praeitais metais, irgi prisidėjo prie tų bendrų programų kūrimo ir mes tikimės, kad Etijopijoje bus galiausiai pasirašyta per ateinančią savaitęs bendra bendro programų strategiją, bendros programos strategiją. Ir tokiu būdu bus bendros vizijos pagalba siekiama įvairių vyriausybės vystomo bendradarbiavimo tikslų, leidžiant derinti šalių partnerių strategiją šioje srityje su šalių donorių strategijomis. Ir spalio mėnesį aš kartu su komiteto kolegomis e, vykome į Freetown Sierra Leonėje ir pažiūrėjome, kokį darbą atlieka Airijos pagalbos pareigūnai. Ir iš tiesų padarė didžiulį įspūdį man, kaip nedidelės žmonių komandos dirbo kartu su nevyriausybinės organizacijomis ir įgyvendino mytybos programas, žemės ūkio programas, e, kova su seksualinė prievarta ir panašiai. Taigi veiksmingas donorų koordinavimas, aišku, yra labai svarbus ir būtent tų apsilankimų metu mes ir matome tuos koordinavimo vaisius. Bendradarbiavimas tarp donorų, kitų veikėjų leidžia pasiekti rezultatų, mažinant vaikų mirštingumą besivystančiame pasaulyje, taip pat e, seksualinės smurto apraiškas ir panašiai. Ir aš tikiuosi, kad uh, mes visi įsitraukdami į tą bendrą darbą galėsime padėti tiems žmonėms, kurių gyvybė priklauso nuo mūsų sprendimo ir įsipareigojimų. Taigi, ponė pirmininkė, pabaigai dar norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už tai, kad surengėte šį labai svarbų susitikimą, kaip sakiau, mums parlamentarams iš nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento labai svarbu dabar grįžti na, į namo ir padaryti spaudimą vyriausybėms tam, kad būtų pasiektas užsiprieštas rezultatas. Ačiū. Labai Jums dėkoju. Dabar turime kelias minutės. Ir galėsime šiuo metu pabendrauti su e, Irland, e, Airijos užsienio reikalų ir prekybos ministerijų atstovais. Ir kiekvienam iš jūsų suteiksiu po vieną e, minutę tuomet aš e, dėkoju e, Užsienio reikalų komiteto pirmininkui ir dėkoju visiems, kad dalyvavo šiame renginyje, dėkoju Jums už visas diskusijas, iš katus klausimus. Dar nemažai ką turėsime nuveikti, kad geriau suderintume politikos veiksmus vystimo labui. Ir, kaip aš jau susakius ne vieną kartą, politikos be, veiksmų koordinavimo, koordinavimas nereiškia vien nacionalinių ir Europos parlamentų veiksmų koordinavimą. Tai yra kur kas platesnis procesas. Ir žinome, kad Žinome, kad neligalių finansų srautai yra de, dešimt kartų didesni nei mūsų teikiama pagalba kai kuriams šalims. Apie tai reikėtų nepamiršti mums visiems. Dėkoju Jums už šį susitikimą ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs dalyvavote šiame susitikime. Ir dabar norėčiau pakviesti Jūs pasivaišinti. Šalia šios salės yra padengti stalai ir tuomet mes gerdami vyną galėsime pratesti mūsų diskusijas. Dėkuoju Jums visiems.